Good morning, colleagues. I think we can start our meeting. Labas rytas, kolegos. Manau, galime pradėti mūsų posėdį. Laikysime, kad darbo tvarkė priimta. Taip, priimta. Taigi mes galime tiesiogiai perėti prie trečiojo punkto. Tai yra pirmininko pranešimai, tai yra ekonominis e, dialogas ir pasikeitimas nuomonėmis su Ekofino prezidentu ir tuo pačiu ekonomikos ir finansų ministras Italijoje. Jis papasakos mums apie Italijos pirmininkavimo laikotarpio prioritetus, apie ekonominę politiką. Žinoma, šitas posėdės yra taip pat dalis mūsų ekonomikos dialogo, turint galvoje Europinį semestrą. Taigi bus a, galima pateikti klausimus a, liečiančius šią dalį taip pat. Kai sveikinu visus. Taigi, ponas Padavan, a, jums žodis. Ačiū, pirmininkė, labas rytas visiems. Aš itališkai kalbėsiu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, man tikrai yra mm, didelė garbė pristatyti Italijos pirmininkavimo prioritetus antram semestrui 2014 metų. E, Aš e, tikrai manau, kad mes bendradarbiausime kartu su jumis visais ir su komisija pasteksime visus, visas turimas žinias. Visų pirma, prieš kalbėdamas apie mums, mūsų laukiančius iššūkius, norėčiau padėkoti Graikijai, kuri pirmininkavo prieš mus ir kuri bendradarbiavo su parlamentu. Mano kaip ECOFIN pirmininko užduotis bus siekti sutarimo dėl daugelio dokumentų. Uh, Italija perėmė Europos vadovų tarybos pirmininkavimą svarbiu Europai momentu. Dabar e, yra atnaujinamos visos pagrindinės Europos institucijos. Krizės metu buvo susikaupę daug įtampos, padidėjo nedarbo lygis ir tikrai e, kyla iššūkių Europai. Ekonomikos e, sektoriuje buvo pasiekta gerų rezultatų prieš kelis metus. Makroekonominės e, krizės valdymo srityje ir dabar reikia taip pat padėti realiai ekonomikai, taip pat kovoti su nedarbu ir skatinti ekonomikos augimą. Reikia nepamiršti, kokių rezultatų mes jau pasiekėme ir šie rezultatai buvo išvardinti 26-27 birželio virš, viršūnio susitikimo dokumente. Buvo pabrėžta, kad augimas augimas yra nedidelis, vis dėlto yra kovoma su nedarbu ir tikrai reikia šią kovą tęsti ir toliau, todėl Europa ir toliau turi skatinti augimą. Augimui ir darbo vietų kūrimui skirta politika turi būti centrinė e, naujos kadencijos sritis. Reikia taip pat skatinti e, ekon, mm, finansų e, stabilumą. Ir reikia konkrečiai diskutuoti apie tai, kokios reikėtų strategijos tam, kad vėl pradėtų aukti ekonomika ir būtų skatinamos darbo vietos. To reikia piliečiams. Italijos e, programa yra siekiama padėti naujam parlamentui ir naujai komisijai e, kitos kadencijos metu. Augimo strategija remiasi trim ramšiais - didesnė integracija, struktūrinės reformos, investicijos ir finansai skirti augimui. Integracija visada buvo labai svarbi Europos augimui. Mums reikia daugiau vidinės rinkos ir daugiau pasaulio integracijos. Europos 2020 strategijos peržiūra šioje srityje yra atveria daug galimybių. Taip galime periorientuoti savo ekonomiką ir skatinti investicijas bei struktūrinės reformas. Strategija 2020 turi remtis svarbiausiais augimo veiksniais. Visų pirma, reikia skatinti vidinę rinką. Reikia taip pat sustiprinti ryšius tarp priemonių ir tikslų pirmininkaujančioji valstybė skatins strategijas, kurių reikia strategijos Europo 2020 tikslams siekti visų pirma, e, skatins mokslinius tyrimus, inovaciją, žmogiškųjų išteklių kūrimą ir realiosios ekonomikos skatinimą tarp tarp kitų dalykų skatins taip pat ir MVI. Antrasis ramstis yra susijęs su pirmuoju ramščiu, tai yra struktūrinės reformos. Struktūrinės reformos yra labai svarbus augimo aspektas. E, vis dėlto reikia, kad e, tos reformos vyktų ne tik nacionaliniu lygiu, kad jos vyktų visose valstybėse narėse tuo pačiu metu. Tai priklauso nuo bendrų pastangų. Rezultatai priklauso nuo bendrų pastangų. Kiekvienoje valstybėje reforma turi remtis žinoma nacionalinės e, ypatumais, bet e, reikia, kad būtų šios reformos vykdomos kartu. Taip matysime rezultatus visose valstybėse narėse. Tam, kad reformos būtų gyvendintos, reikia skatinti taip pat skatinamasias priemonės. Ir reformos tikrai daug kainuos valstybėms ir vyriausybėms, o augimo ir užimtumo privalumai pasimatys tik vėliau. Reikia, kad taisyklės būtų kuo geriau interpretuojamos ir kad jos būtų pasitelktos įgyvendinant struktūrinės reformas. Nereikia pakeisti tų taisyklių, reikia naudotis tomis taisyklėmis, kurios jau yra. Ir taip pat reikia laikytis visų sprendimų ir susitarimų, kuriuos patvirtinome pastaraisiais metais Europoje. Reikia E, geriau koordinuoti nacionalinę politiką ir perduoti savo praktiką ir į kitas valstybės. Trečiasis strategijos ramstis yra finansai skirti augimui ir viešiesiems ir privatiems finansams. Jeigu mes norime sustiprinti augimo potencialą, ir sustiprindami, sustiprindami reformų e, poveikį reikia pakeisti esamas tendencijas. Reikia, kad būtų skatinamos investicijos ilgalaikės ir vidutinio laikotarpio investicijos ir būtų pritraukiami privatus finansai. Reikia taip pat remtis ir Europos fondais ir nacionalinėmis investicijų institucijomis. Iki šiol išnaudojame tuos finansus tik dalinai ir turime dėti daugiau pastangų. Rinkų integracija, struktūrinės reformos, finansai skirti augimui yra trys aspektai, kurie yra tarpusavyje susiję ir jie atitinka ECOFIN darbotverkę, kuri buvo pradėta prieš kelis metus ir mes norime toliau tęsti jos įgyvendinimą. Bankų sąjunga taip pat bus vienas iš svarbių elementų. Ir mm, Bendras priežiūros mechanizmas taip pat bus labai naudingas e, šioje srityje. Ekonomikos finansavimo e, srityje neseniai komisija yra pateikusi komunikatą dėl ilgalaikio finansavimo. Mes tikrai remsimės šiuo dokumentu ir skatinsime jo gyvendinimą. Taip pat su komisija. Lapkričio 6 dieną Briuselėje renksime konferenciją, e, kuri, kurios metu aptarsime mano minėtas temas ir tikrai norėčiau paskatinti jūs joje dalyvauti. Kalbant apie komisijos priemonės, dėl kurių jau diskutavome, mes diskutuojame apie bankų reformą kurios tikrai reikės politiniam susitarimui pasiekti kitais metais. Mums pirmininkaujant mes toliau tęsime darbą dėl dokumentų, kurie skirti finansams, dokumentų, kurie buvo pradėti renkti pirmininkaujant kitoms valstybėms ir norime, kad būtų pasiektas susitarimas tiek tarybos, tiek e, trišalių lygių. Ypač e, iš tų dokumentų svarbus e, dokumentas skirtas ilgalaikiam finansavimui, taip pat pinigų, kovai su pinigų plovimu. sui fondi del mercato monetario. Ir taip pat e, yra dokumentas skirtas rinkų valiutų rinkai. Taip pat bus aptariamas ir fiskalinis supaprastinimas ir kova su e, mokestiniu sukčiavimu tarptautiniu lygiu. Taip pat labai svarbus dokumentas skirtas fiskaliniam bendradarbiavimui. E, taip galėsime patvirtinti naują priemonę, kurią naudotis bus galima automatiškai keistis informaciją. Ir taip pat e, bus analizuojamas ir pelno perkelimas, taip pat bus analizuojamas BEPS, kurį pradėjo EBPO. Mokestinės bazės e, pasiūlymas CCCTB taip pat bus analizuojamas. Italija taip pat stengtis sustiprinsi bendradarbiavimą, kalbant apie finansinių sandorių mokestį. Aš suprantu, kad tai yra per ilgas sąrašas tam, kad galėčiau e, dabar pristatyti visus dokumentus. Bet e, tikrai galėčiau panalizuoti šį klausimą išsameu, jeigu apie tai užduosite klausimą. Gerbiami nariai, gerbiamas pirmininkė, man tikrai bus didelė garbė bendradarbiauti su jumis kitais mėnesiais. Dėkuoju uždėmesi. Grazie, prezidente. Dėkoju, pirmininkė. Taip pat dėkoju ir už kvietimą dalyvauti lapkričio mėnesio konferencijoje. Komitetas tikrai džiaugiasi šiuo kvietimu ir e, tikrai e, džiaugiamės ir tuo, kad e, Jūs pasirengęs dirbti ir tobulinti kai kuriuos labai svarbius dokumentus, pavyzdžiui, dokumentus skirtą ilgalaikėms priemonėms ir kovai e, su pinigų plovimu. Dabar suteiksime žodį nariams, e, kiekvienam bus skirta penkios minutės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 Aš trumpai kalbėsiu tik tai apie kelias svarbis problemas, ypač mane šiandien domina apie to įtaką ekonomikai ir uh, Italijos uh, finansus. Matome, kad nemažai problemų. Pavyzdžiui, Vokietija gerai veikosi, bet kai kurios šalis, pavyzdžiui, Italija, na, patiria sunkumų. Dėjome daug pastangų. Uh, Taip pat galima kalbėti apie kitas šalis, sustiprią ekonomiką. Labai svarbu, kad tokia šalis kaip Italija, Prancūzija taip pat kiltų. Galite pamatyti, kad ir Prancūzija, ir Italija nepasiekėme tikslų, tų tikslų, kurias kėlė ekonomikos augimas ir tiesiog atsilieka nuo dienotvarkės, nesimame visų priemonių, kurios buvo numatytos. A, mes taip pat matome tokių neigiamų tendencijų e, skolinimuose srityje. Reikia pagalvoti, ar politika, kuriuose laikos yra teisinga ir kodėl iš tikrųjų nevykdomas reikalingos reformos. Taigi mano klausimas ministrui būtų, kur problema, ar iš tikrųjų tai bendroji politika, ar jos įgyvendinimas ir ką galima daryti. Kaip Italijos e, ekonomikos e, ministras, gal galėtumėte atsakyti? Kaip daryti, kad, pavyzdžiui, dvi šalis, kurios labai strategiškai svarbios, kad galėtų iš tikrųjų grįžti į teisingą kelią? Ačiū. Ačiū už klausimą. Na, atsakysiu kaip dvi, dvies pareigas užžymantė žmogus. Pirmiausia, Kofino pirmininkas. Aš jau savo žanginėme žaulyje pasakiau, kad aš iš tikrųjų tikiu, kad kiekvienoje valstybėje narėje yra darbų tvarkė, kurios reikia laikytis, kurie reikia gyvendinti. Žinoma, yra tam tikrų vienai šaliai būdingų problemų, į kurias reikia atkreipti dėmesį. Tačiau tai nereiškia, kad visos šalis o, turėtų tiesiog siekti nepaprastai aukštų tikslų Europoje. Na, vėl kilusi krizė parodė, kad visa Europa susiduria su nedideliu augimu ir tai jau pasireiškia gerokai prieš prasidedant krizai o krize padarė labai daug žalos ir šalys turi atkreipti dėmesį į tą žalą, kurią padarė krize, bet taip pat į jau labai senas ekonominės problemas, kurios na, galėjo būti vystama geriau. Na, o dabar a, norėčiau kalbėti kaip Italijos finansų ministras. Tai padėtis a, na, tokios pareigos leidžia man atsakyti jūsų klausimą. Na, jūs pasakėte apie tai, kad bent jau Italijos atveju nėra pakankamai imamasi reformų. Priešingai, e, vyriausybės, e, kurioje aš dirbu ministru, e, labai susitelkus vyriausybę atlikti pačias svarbiausias reformas, tai yra institucijų reformas, įvairių e, mokesčių reformas. Visos tos reformos būtinos, kad galima būtų spręsti a, problemas, kurias jūs labai teisingai paminėjote. Tai yra nedidelis ekonomikos augimas, bent jau Italijos atveju. O tai mes jau stebime nemažai laiko. Taigi e, augimą reikia iš tikrųjų o, remti ir pasižiūrėti, kasgi trūdo šitam augimui o tas nedidelis augimas yra problema šaliai turinčiai didelių skolų. Aš tikro įsitikinęs, kad išeitis iš šitos problemos yra e, tiesiog ekonomikos augimas. Norėčiau dar pridurti vieną dalyką, kurį jūs paminėjote ir su kuriuo aš visiškai sutinku. Čia aš matau dviejų rūšių problemas. Pirmiausia, e, reformos turi būti patvirtintas parlamente, jis turi remtis bendru sutarimu ir, žinoma, turi būti gyvendintas. Na, tai tiesiog parlamentas numato, o toliau, kada kalbama apie įgyvendinimą, jau čia ir stojame, o jeigu neįgyvendinama, tai tada na, jau piliečiai tiesiog nebesupranta tų reformų naudos. Taigi labai svarbu, kad visos tos reformos būtų gyvendinamos. Ačiū. Dabar kitas kalbėtojas, SND koordinatorius, Elizabeth Korner. Žodis jums. Labai ačiū už tai, kad dalyvaujate mūsų posėdė. Norėčiau grįžti prie trijų dalykų, kuriuos jūs paminėjote. Tai yra didesnė integracija, struktūrinės reformos ir investicijos į ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą. Taip pat e, mes kalbame apie e, ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimą, bet aš nematau jokio augimo. Mes kalbame apie struktūrinės reformas, o praktiškai kalbant, e, tai tik tai darbo rinka arba tiesiog pakoregavimas viso to. Taigi, mano klausimas yra, kaip galima mūsų ekonomikos augimą sustiprinti, ypač eurozonoje. Dabar yra galimybė, nes naujoje, man atrodo, naujoje pirmininkaujančioje šalis iš tikrųjų supranta, kad reikia iš esmės šitas klausimus spręsti bet mes negalime žengti pirmin e, tik tai tuo keliu, todėl kad disbalansas e, ir pačioje eurozonoje ir apskritai Europos e, Sąjungoje jau tampa iš tikrųjų tiesiog dramatinė situacija. Matome didelį defliaciją ir matome, kad tiesiog kad ir apskritai mes žiūrime į Italijos pirmininkavimą su didelė viltimi, uh, bet tam mums reikia, kad sulauktume labai aiškių konkrečių pasiūlymų. Ar mes kalbame apie šitą korekavimo procesą, e, sulėtėjimą arba sulėtinimą? jeigu valstybėse narėse dar labiau kris, jeigu vis daugiau mažės darbo vietų, ar e, tiesiog bandome atsitraukti nuo šito deficito skaičiavimo kada kalbame apie tuos projektus, kuriuos remia struktūriniai fondai. Ar mes kalbame apie tai, kad e, iš deficito paskaičiavimo mes tiesiog jau išskirsime investicijas į 20 šimtą e, e, programą. O kaip apskritai su investicijų problema visoje Europoje? Mes kalbėjome tik tai apie na, tiekimą tą pusę. E, apie pasiūlos pusę, o kaip apie paklausą, kaip apie struktūrinės reformas, ar mes kalbame tik tai apie e, darbo rinkos reformas, ar apskritai viešai administravimo e, problemas, kaip su finansinė politika. Na, norėčiau e, konkrečiau išgirsti apie problemas, kurias jūs kalbėjome, nes mums iš tikrųjų norisi labai aiškiai su jumis padiskutuoti, kad galima būtų spręsti visas šitas minimas problemas. Ačiū. Ačiū labai už tokius išsamius klausimus ir taip pat tikrai prasmingus žodžius. Taip pat ir mano atsakymas bus gana ilgas, sudėtinga trumpai jį atsakyti, tačiau norėčiau dar kai ką pažymėti. Visų pirma, dėl struktūrinių reformų darbo tvarkės. Aš kalbu apie itin konkrečiai išsame darbo tvarkę, konkrečiai šaliai skirtą darbo tvarkę, nes kai kuriuose e, valstybėse narėse darbo rinkos situacija yra vienokia, kitose kitokia. Ir pavyzdžiui, žinau, kad kitos reformos taip pat yra aktualios. Norėčiau paminėti e, e, valstybės administraciją ar teisminės sistemos reformą. Ir e, mano nuomonė šios reformos yra būtinos reformos, kurios turi įsukti visą šį procesą, nes jeigu neveiks E, teisminė sistema, jeigu neveiks valstybės administracijos sistema tinkamai, tai iškirs kelią ir kitoms reformoms. Taip pat kalbėjote ir apie kitą svarbų ramstį, tai yra investicijos. Be abejo, mums reikia ir reformų, ir didesnių investicijų. Investicijos yra tam tikra trumpalaikė pagalba susijusi su paklausa ir padeda siekti rezultatų trumpuoju laikotarpiu, tačiau taip pat gerina ir e, gamybinius pajėgumus ilgalaikiu laikotarpiu. Ir taip pat tai yra dar viena priemonė, kuri padeda inovacijas įtraukti į ekonominės struktūras. Tad mums reikia rasti būdų, kaip pritraukti daugiau investicijų, kaip jų rasti. Ir šiuo atveju aš kalbu apie finansinės investicijų priemonės, tiek apie e, valstybinės, tiek apie privačias. Ir kaip jau minėjau, labai svarbu įvertinti e, struktūrinių reformų ir investicijų sąveiką. Ir e, tik tada galima kalbėti apie bendrus rezultatus. Tačiau mielai pratešiau šią diskusiją ir vėliau. Ačiū labai dabar ECR. Vardu pasisakys profesorius Liukė. Ačiū, ponė ministrė, ačiū, kad atvykote į mūsų susitikimą. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad pristatėte savo viziją. Tikrai galėčiau pritarti prieš mane pasisakiusiai kolegijai, kuri prašė pateikti konkretesnių duomenų. Man taip pat nerima kelia kai kurie dalykai susiję su tuo, e, kaip ES valstybėse narėse yra laikomasi taisyklių. Yra pateikta ataskaita dėl konkrečiai šaliai skirtų rekomendacijų ir ten matome, kad tikrai ne visos rekomendacijos buvo tinkamai įgyvendintos, ypač tose valstybėse narėse, kurios jau ir taip yra laikomos probleminėmis. Tad tikrai yra nemažai aspektų, kurie dėja e, nėra tinkami. Man atrodo, kad taip pat yra silpninamos taisyklės susijusios, pavyzdžiui, su BVP apibrėžimu Panašu, kad siekiama ją praplėsti ir įtraukti išlaidas skirtas moksliniams tyrimams bei investicijoms. Taip pat e, svarbu kalbėti ir apie šešėlinę ekonomiką. Tad man atrodo, kad kai kurios valstybės narės tarsi bando e, s, padaryti taip, kad jų skolos atrodytų mažesnės, naudodamos įvairias priemonės. Įvairias priemonės ir, e, E, įtraukdamos tokius aspektus kaip e, viešo ir privataus sektoriaus partnerystė. Tad, taip suprantu, kad tai yra valstybinių išlaidų um, sritis, tačiau tarsi jos permetamos ant privačių įmonių pečių ir bandoma parodyti, kad situacija yra geresnė nei, iš tikrų, nei yra iš tikrųjų. Uh, Tad kalbant apie tą makroekonominę aplinką vyraujančią Europos Sąjungoje, ji tarsi ir skatina imtis tokių veiksmų. Taip pat, manau, labai svarbu kalbėti apie lankstesnį e, taisyklių taikymą. Ir man atrodo, kad reikėtų aiškiai apibriežti deficitą. Na, bent jau pasigirsta tokių raginimų, tačiau tai yra ir gana pavojingas žingsnis nes e, jeigu bus silpninamos taisyklės, tai tikrai neduos didelės naudos. Ir man atrodo, ponas Junkeris taip pat kalbėjo apie tai ir buvo minėta, kad tos taisyklės turėtų būti pritaikomas ilgalaikiu laikotarpiu. Norėčiau paklausti, ar jūsų nuomonė e, tų taisyklių trumpalaikis, e, saistantis poveikis turėtų būti naudojamas e, taip, kad e, su, būtų sulaukta ir tos trokštamos ilgalaikės naudos. Ir e, ar jūs remsitės tuo lankstesniu aiškinimu, ar ne, ar jo sieksite. Ačiū labai iš jūsų klausimus, tikrai labai išsamus klausimai, laiko liko nedaug, tad norėčiau susikoncentruoti ties dviem aspektais. Visų pirma, norėčiau aiškiai pasakyti vieną dalyką. Man atrodo, kad e, visiškas statistinių duomenų skaidrumas yra tiesiog gyvybiškai būtinas, kalbant apie ekonomikos politikos kūrimą ir įgyvendinimą. Taip pat minėjote e, tam tikras peržiūras susijusias su BVP skaičiavimais ir jos turėtų netrukus įsigalioti. Ten buvo remiamasi vienodomis sąlygomis visoms valstybėms narėms. Na, o kalbant apie apskaitą ir tą kūrybingą apskaitą, jeigu galima tai pasakyti, manau, kad to tikrai reikėtų vengti ir tam yra nemažai priežasčių. E, nes jeigu e, tai bus daroma valstybėse narėse, tai susilpnins tą pagrindą, E, e, kuriuo naudodamiesi mes dirbame, tad tikrai tas toks ta kūrybinga, apskaitai, jeigu galima tai pasakyti, man netrodo primtina. Taip pat norėčiau padėkoti už kitą jūsų klausimą mm, dėl tų ilgalaikių perspektyvų ir susijusių taisyklių. Kai aš apie tai kalbėjau, aš turėjau omenyje štai ką. Jeigu mes rimtai nusiteikę tų struktūrinių reformų atžvilgių, jeigu manome, kad jų tikrai reikia, E, pirmiausia, būtina rimtis faktais. Na, o tai reiškia, kad struktūrinės reformos greitų vaisių neduoda. Ir Labai svarbu atsižvelgti į tai, kad valstybei nariai reikia laiko, ne vienerių metų, galbūt dviejų ar trijų metų tam, kad būtų galima įvertinti pasiektą naudą ir būtų galima įvertinti, ar reforma buvo tinkamai sukurta ir dar svarbiau, ar ji buvo tinkamai taikoma ir įgyvendinima. Būtent tai ir turiu omenyje. Ir dėl šios priežasties norėčiau visus mus pakviesti E, rimtai pažvelgti struktūrinių reformų klausimą, remtis tais įrodymais, kuriuos turime. Ir e, taip pat norėčiau e, pasakyti, kad aš tikrai turiu nemažai ankstesnės darbo patirties šioje srityje. Ačiū. Dabar Aldė vardu pasisakys kolega Foyer. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Mm, Ekofino pirmininkai ir palinkėti kuo didžiausios sėkmės darbe. Jūs buvote EBPO vyriausias e, ekonomistas, dirbote šiuose pareigose ir jeigu teisingai pamenu, esate minėjęs, kad e, pavyzdžiui, e, Vokietijoje esantis perviršis E, e, turėtų būti labiau subalansuotas, labai svarbu užtikrinti ir labiau subalansuotą priekybą. Tad kaip EBPO atstovas taip pat rengėte ir rekomendacijas EBPO šalims ir tose e, nuomonėse, tose rekomendacijose buvo kalbama apie tai, kad euras galbūt nėra visų problemų sprendimas ir taip pat labai svarbu kalbėti ir apie nacionalinių biudžetų konsolidavimą, tačiau turiu pasakyti, kad ir palūkanų normos yra labai svarbios, jo šiuo metu yra įten mažos ir e, dėje įmonės susidūrė su sunkumais gaudamos paskolas, jos e, teigia, kad tikrai susidūrėma su problemomis tiek ir eurozonoje, tiek ir kitur. Dar vienas aktualus dalykas susijęs su trojkos e, vaidmeniu ir Europos parlamentas paskelbė e, pranešimą šiuo klausimu, tad norėčiau jūsų paklausti, e, ar bus rengiama nauja ataskaita dėl trojkos vaidmens ir kas joje jūsų nuomonė galėtų būti parašyta. Ačiū labai už pateiktus klausimus. Visų pirma, norėčiau tarti žodį dėl to E, paradokso susijusio su e, žemomis pas palūkanų normomis ir dėje kliūtimis kylančiomis norint gauti kreditą. Panašu, kad ES ir Eurozona vis dar kenčia nuo finansinės rinkos suskaldimo, fragmentacijos, kuri prieš porą metų buvo įtin įsišaknyjusi ir dabar laimiai po truputėlį brendama iš tos dobės, tačiau dėja e, dar nėra taip, kad viskas būtų iki galo atsigavę ir kad rinka nebūtų uh, suskaldyta ir tas lėtas augimas finansinių rinkų reformos, taip pat kitos priemonės yra svarbios, jos apima ir bankų e, sąjungos e, ramšių e, pristatymą, tad aš net nebejoju, kad jau netrukus tos įmonės, kuriams to labiausiai reikia, tikrai uh, galės gauti trokštamus kreditus. Taip pat kalbėjote ir apie trojką. Tad kalbant apie trojką arba trejetą, turiu pasakyti, kad mm, Europa e, sugebėjo parinkti sistemą, kuri padeda e, spręsti krizinės situacijas per gana trumpą laiką. Ir ta patirtis e, yra gana sėkminga. Ir matome, kad E, nemažai valstybių narių e, vėl susigražina e, tą prieigą prie rinkos, jos auga ir tikrai tos žinios yra gana geros. Tad tai taip pat yra ir galimybė, kuri padeda apsvarstyti, kaip visos tos krizės prevencijos struktūros Europoje bei eurozonoje gali būti pagerintos. Tiek ir kalbant apie institucinę struktūrą, tiek ir apie priemonių kūrimą taip pat apie tai, kaip krizės valdymo instrumentai yra vertinami. Tad aš net neabejoju, kad mm, būtų galima dar kartą svarstyti tos procesus ir užmėgsti dialogą susijusiu su krizinėmis situacijomis, e, kurias sprendė e, trejetas ir kaip jas būtų galima spręsti ateityje. Ir manau, tai yra vienas iš pavyzdžių, kuris padeda uh, E, įvertinti krizę kaip pamoką, kurią galima išmokti ir e, paversti kažkokiamis konkrečiamis priemonėmis. Tai tikrai iškelite svarbu klausimą susijusiu su ateitimi ir ne tik su praeities vertinimu. Dėkuoju, guo vardu, ponas Papademulis, prašau. Dėkuoju. Ministrė, norėčiau taip pat pasveikinti Jūs. Prieš tris savaitės Italijos ministras pirmininkas tikrai išsakė daug lūkesčių. Jis pristatė Italijos pirmininkamo programą. Jis minėjo, kad taupimo politika nepasiteisino, mums reikia skatinti augimą, darbo vietų kūrimą, nešvaistyti laiko ir nereikia švaistyti laiko tik taupimui. Tikiuosi, kad jūs galėsite mums paaiškinti šiandieną, kokie pokyčiai, kokie reformai, kokios reformos turi būti ir kurios yra numatytos. Nes manau, kad Šį rytą jūsų kalba buvo e, tikrai e, e, pabrėžta daug svarbių tikslų ir turint omenyje Merkel dogmas, tikėkime, kad tikrai pavyks įgyvendinti visus šiuos tikslus ir kad tikrai sugebėsime nekeisti esančių taisyklių. Gal galėtumėte pasakyti, e, ponia e, Padon, ministrė, ką jūs konkrečiai realiai planuojate, kokios bus konkrečios priemonės tam, kad galėtume e, siekti numatytų tikslų, nes jaunimo nedarbas tikrai šiuo metu auga. Matome, kad yra mažiau investicijų. Matome, kad vis dar tęsiasi nuosmukis. Kai kurių valstybių skola yra didžiulė. Mums tikrai reikia atsakymų kylančius klausimus, reikia pavyzdžių. Na, aš tikiuosi, kad tai nebuvo tik retorika, aš tikiuosi, kad tikrai pasitelksime taip pat ir Merkel-Schäuble liniją. Dėkoju. Visų pirma, aš negaliu kalbėti savo vadovo vardu, bet tikrai pritariu jo ilgalaikiams e, pažiūroms, kalbant, tarkim, apie augimo poreikį. Finansų ministro pareigos, bent jau kiek aš suprantu, yra stengtis įgyvendinti praktikoje tas idėjas. Ir remdamasi savo patirtimi e, bei e, priežastėmis, dėl ko nėra Europoje augimo, aš padariau išvadą, kad e, tai buvo dėl krizės, tos problemos kilo dėl krizės, kuri buvo labai plačiai išplitusi, bet taip pat ir dėl to, kad mažėjo augimo potencialas Europoje. Šis reiškinys pasireiškia Europoje dar prieš krizę. Taigi mes turime pašalinti augimo kliūtis jos yra daugelie valstybių narių ir tam reikia struktūrinės darbo atvarkės, kuri turėtų būti gyvendinama visose šalyse, ne tik kai kuriuose. Pagalvokite apie ekonomiką, kurioje yra trys pagrindinės jėgos. Visų pirma, daugiau integracijos tiek Europos, tiek pasaulio lygių. Jeigu e, peržiūrėsite augimo E, pavyzdžius po karo, matot, pamatysite, kad Europai tikrai visada reikia daugiau augimo. Antra, struktūrinės e, reformos. E, tam, kad verslas galėtų pasinaudoti atsiveriančiomis augimo galimybėmis. Taip pat reikia investicijų, nes investicijos padeda atkurti gamybos pajėgumus ir taip pat reikia pasitelkti ir inovacijas. Tai mano pasaulio modelis, nežinau, ar tai jau yra kažkieno darbo atverkė. Tai yra Italijos vyriausybės darbo atverkė, e, kuriai aš pritariu. Dėkuoju. Dėkuoju žaliųjų vardu Moris Katketė. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti Jūs žaliųjų frakcijos vardu mūsų komitete ir norėčiau padėkoti Jums už Jūsų pristatymą. Žalieji domisi bankais ir dėl to mes palaikome e, finansinių sandorių mokesčio idėją. Aš džiaugiuosi, kad jūs paminėjote FTT. Mano pirmas klausimas. Ar galite patvirtinti, kad jūs ir toliau skatinsite platesnį FTT palaikymą valstybėse narėse, taip kad tai taptų mm, Europos iniciatyva. Antra, parlamente yra palaikomas platesnis FTT ir taip pat pajamų augimas socialiniai ir ekologiniai plotmiai. Kiek supratau, Italija ir Prancūzija e, blokuoja šią, šią mintį. Ar galėtumėte tai patvirtinti? Dėkuoju už klausimą. Pradėsiu nuo paskutinės pastabos. Tikrai Italija deda pastangas tam, kad būtų sustiprintas e, bendradarbiavimas. E, dabar bendradarbiavo 11 valstybių. Jau pasiekėme pažangos, galime ją dar padidinti, sustiprinti. Bet kaip minėjote, šis klausimas yra gana keblus. Mes norime susitarti dėl kelio gairių, kurios leistų palaipsniui įvesti FTT ir e, taip, kad FTT apimties klausimas ir e, taip pat išvestinių, kad sutartume taip pat dėl išvestinių priemonių. Aš manau, kad kai susitarsime dėl šių klausimų, Ir kitose valstybėse narėse kils susidomėjimas šiuo klausimu, tose valstybėse narėse, kurios šiuo metu nėra į šią iniciatyvą įsitraukę. Taigi, tęsime darbą, tęsime darbą tiek techninių lygių, tiek su kolegomis ir mes ketiname analizuoti šį klausimą ir kitose ECOFIN posėdžiuose ir kitose, e, kitose posėdžiuose. Ar galėčiau dar paklausti? Aš esu iš Didžiosios Britanijos, tikrai man labai aktualus yra klausimas tai, kad e, mūsų vyriausybė teisiškai e, priešinasi FTT. Ar jūs skatinsite Britanijos vyriausybę dalyvauti šioje Europos iniciatyvoje? Na, aš jau diskutavau su kolegomis iš Britanijos ir tikrai norėčiau gerbti valstybių, nacionalinių valstybių pasirinkimus. Atsiprašau, kad jau kartojuosi. Visų pirma, reikia susitarti dėl bendro mechanizmo ir kai jis bus dėl jo bus starta, reikia įvertinti, kaip tai įgyvendinti. Mes tikrai turime pragmatiškai į šį klausimą žiūrėti. Kai ši priemonė bus įgyvendinta, tada pamatysime naudą. Ir pamatę naudą galėsime įvertinti, ar ir kitos valstybės galėtų prie šios iniciatyvos prisidėti. Taigi dabar, kaip pirmininkas. Aš norėčiau siekti pažangos ir mes tikimės, kad pažangos pasieksime iki semestro pabaigos. Dėkoju. EFDD, ponas Valiv. E, grazie, prezidente. E... Dėkoju. E, pirmininkė, dėkoju, ponas Padela. Norėčiau žuoti klausimą. Norėtume sužinoti, Nu, kokios ir kokia yra Europos pozicija, kalbant apie augimo ir stabilumo paktą. Panašu, kad yra šiek tiek nesusipratimų. Komisaras Katainen kalbėjo apie tai, kad reikia griežtai taikyti paktą ir nepalikti jokios veiksmų laisvės. Reikia taikyti griežtą biudžeto discipliną. O iš kitos pusės e, Goci, Europos reikalų e, sekretoriaus pavaduotojas, kuris kalbėjo kitaip ir minėjo, kad e, nereikia tokios griežtos disciplinos, kurią minėjo Katainen. Taip pat ir Italijos vyriausybė turi skirtingų pozicijų. Ministras pirmininkas Rensi mini lankstumą, o jūs manoma, kad norite griežtai gyvendinti paktą. Ar galėtumėte paaiškinti e, šį klausimą ir ką Jūs manote apie penkių žvaigždučių judėjimą, judėjimo e, idėjas? Ponas Rensi dėl jų yra jau pasisakęs. Uh, grazie, se lei mi consente. Dėkuoju, atsakysiu angliškai. Uh, thank you for your question uh, and let me... Ačiū už klausimą. Norėčiau dar kartą pasakyti, pakalbėti apie savo poziciją. Na, pirmiausia, aš kalbu apie taisyklės. Manau, kad mano pirmas pareiškimas, uh, kurį aš jau minėjau savo pranešime tarybai. Uh, Mes kalbame apie dabar jau esamų taisyklių lankstumą. Taip, aš skaičiau daug apie tai, ką ponas Katainin pasakė dabar, skaitau šito posėdžio protokolus. Jame vis kartojamas, taisyklės, e, kartojamas vienas dalykas, kad taisyklės neturėtų būti keičiamos, kad jos turi būti tiesiog taikomos. Uh, bet reikalingas ir lankstumas. Aš norėčiau paaiškinti, kaip aš suprantu lankstumą. Vienas iš labai svarbių dalykų, kada kalbame apie ES, apie euro zonos priežiūros tarnybą, reikalinga ir toliau taikyti tas taisyklės, kurias lieka konsolidacija. Tai man atrodo tiesiog yra būtina sąlyga. Mums reikia suprasti, geriau suprasti ir aš visą laiką kartuoju tą savo kolegoms. Ir Italijoje, ir apskritai Europoje mums reikia geriau suprasti negu anksčiau, ką tai reiškia praktikoje. Ką reiškia tos struktūrinės reformos? Jis turi įtakos ir makroekonomikai, ir taip pat uh, biudžeto sandarai, turi taip pat įtakos uh, ir kitom šalim, ir jų biudžeto sudarimui, ir makroekonomikai. Taigi reikia pirmiausia numatyti, būtų patikrinti, reikia tiesiog matyti rezultatus ir reikia visus tos, į visus tos aspektus kreipti reikiamą dėmesį. Todėl aš manau, kad tam tikras lankstumas yra naudingas. Mums reikia lankstumo, bet mums reikia labai aiškiai pasakyti, kodėl mums to lankstumo reikia Mums reikia jo, kad mes iš tos strategijos, augimo strategijos, ekonomikos dėjimų strategijos gautume kiek galima geresnis rezultatus. Taigi tos, tos priemonės, kurios leistų sumažinti skolas, tos struktūros, kurios leistų aukti ekonomikai. Tos priemonės, kurios pasiteisino e, daugelie šalių ir Europoje ir kitur, yra daug įrodymų, kurie tai patvirtina. tvirtina Ir e, todėl aš čia kalbu labiau kaip buvęs e, finansų ministras, ekonomikos ministras. Ir norėčiau pasidalinti su jumis e, savo jau įgytą e, tose pareigybėse patirtimi. A, e, taigi, tai tai, kad taisyklės reiškia e, ekonomikos augimui, yra tam tikri atvejai, kada reforma yra iš tikrųjų tikslinga, reikalinga, kada gali jau vidutinės trukmės laikotarpiu duoti tam tikros naudos. E, Mums reikia tai suprasti. Ir čia būtent aš galvoju, kad čia šitas taisyklių lankstumo supratimas yra reikalingas. Mes kaip ES nariai, valstybės narės, galime vienas iš kito išmokti, galime pasinaudoti gerąją patirtimį ir tiesiog išmokti dirbti kartu. Ačiū. Taigi mes jau lyg pirmąjį raundą baigėme. E, baigsime taip pat IPP, e, e panas Zalba. Labai ačiū pirmininkė. Sveiki atvykę pas mus, panas ministrė, ir linkiu geriausios kloties pirmininkavimo laikotarpiu. Norėčiau grįžti prie lankstumo. Aš ne visiškai suprantu tos kontroversijas ir nelabai suprantu, kodėl vyksta tik daug debatų per, paskulės, per keletą pastarųjų savaičių šio klausimu. Manau, kad e, mes jau taikime tam tikrą lankstumą, ypač tose šalyse, kuriuose yra vykdomas reformos, tos, kurios e, na, to, ėmėsi konsolidacijos, finansinės konsolidacijos e, priemonių. Pavyzdžiui, ir Ispaniją galima būtų paminėti čia kuris siekia pasiekti e, numatytų tikslų e, deficito srityje. Norėčiau e, išgirsti, ar kas nors pasikeitė nuo keletas praeitųjų metų, kas verčia mus tai daug apie tai kalbėti žinoma, reformos bus įgyvendinamos, bet tačiau tam, kad reformos duotų vaisių, turi praeiti nemažai metų. Taigi norėčiau išgirsti, kokiu papildomų pastangų bus imamasi šioje srityje. Ir ypač Italijos pirmininkavimo metu. Yra šalių, tokios kaip jūsų, mano, Italija, ten, kur E, reikia e, na, e, daugiau pasitikėjimo visą sistemą. Norėčiau o, išgirsti, kaip jūs ketinate suderinti visą tai. Na, dėl tų o, kritinių dalykų, kaip ar Italija turi tam tikrų o, pasiūlymų, konkrečių pasiūlymų dėl o, ataskaitos, o, kur aš turėčiau būti irgi pranešėjęs. ar e, tai, kas kalbama, e, ten kas pagrindinė ten mintis, yra, liks ir Italijos prioritetu. Na, pavyzdžiui, kaip tokia šalis kaip Ispanija jau įgyvendina tai ir netgi, man atrodo, padarė daugiau, negu buvo numatyta planuose. Taigi, kada, na, čia aš kalbu apie valiutų kurso klausimus. Taigi, ačiū pirmininkė už ataskaitą. Ačiū. Tikiuosi, kad uh, sugebėsiu atsakyti visus klausimus. Galbūt uh, ir praleidau, ypač iš jūsų paskutinių teiginių. Na, apskritai, norėčiau pasakyti taip ką mes galime pasakyti artimiausio laikotarpio dėl na, paklausaus na, vėlgi dėl reformų gyvendinimo, dėl to, kaip greičiau gauti e, teigiamų rezultatų iš tų reformų. Na, dėl uh, pinigų politikos Europoje, na, dėl ne euro šalių, ne eurozono šalių, na, galima kalbėti, kad Centrinis Europos bankas yra pasirengęs uh, by introducing new unconventional measures. It is indeed kad padarys viską, kas gali, kad tom šalim padėtų toliau. Dėl priemonių, kurios galėtų suaktyvinti e, investicijas. O tai savaime jau, na, tiesiog išaugintų tą paklausą. Deja, neseniai mes matėme tam tikrus e, silpnumo ženklus, susilpnėjimo ženklus eurozonose tiek, bet ir kitur pasaulyje. O tai leidžia manyti, kad e, pasaulinės e, paklausos tendencijos silpsta. O tai, na, liktai kalba visai apie ką kitą, negu trumpalaikis šitas paklausos didinimas. Nu, o toliau, kaip galima būtų paremti mažas ir vidutinio dydžio įmonės? Na, čia yra labai daug minčių, neturiu tiesiog laiko ties visomis jos sustoti, bet svarbu, kad šitos įmonės turėtų galimybę gauti paskolų ne iš banko, ne bankinių paskolų. Na, tai apskritai Europoje gali būti daroma, bet atskiruose šalyse galbūt daugiau dar dėmesio būtų kreipiama. Uh, kad tiesiog palengvintų, pavyzdžiui, e, šitoms ilgalaikiam investitoriams patekti investicijų rinką. Mes neseniai Italijoje jau įdėgėme, manau, kad tai gali būti taikoma ir kitose šalyse, o taip pat suderinti uh, Europos centrinio banko priemonės uh, su uh, kitomis priemonėmis. Uh, su e, tiesiog tam, tam tikromis apsaugos, e, mažų vidutinių įmonių apsaugos priemonėmis. Taigi, kad tiesiog sustiprintų tas priemonės, kurių e, ėmėsi Europos centrinis bankas. Na, dėl klausimo, kuriuos iškėlėte ryšim su banko mokesčių reguliavimo. Taip, čia mes irgi stengiam, stengsimės kiek galima daugiau pažangos padaryti mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. Ačiū. Dabar perėsime prie SD e, grupės. E, Renato Solė. Ačiū. Labas rytas. Labas rytas. Paduosiu klausimą itališkai. E, jūsų pasakymas buvo tikrai labai aiškus ir mes supratome, kokia yra jūsų pozicija. Jūs minėjote, kad Europoje yra didelis nedarbas, nepriimtinas nedarbo lygis ir dėl to kyla pavojus visai Europai. Ir jūs taip pat priminėte, kad augimas yra stabilumą užtikrinantis aspektas. Bet kai minėjote tris ramščius, kuriais remsitės skatindami augimą, aš tam pritariu. Man atrodo, kad ten kažko trūksta. E, trūksta tos galios, kurią priminė taip pat ir ministras pirmininkas Trensi. Man atrodo, kad ten trūksta aistros, svajonės keisti dalykus. Aš nemanau, kad būtinai griežtai reikia laikytis taisyklių. Aš nenoriu, kad prie tų taisyklių prisidėtų dar ir kančia. Taisyklės reikia interpretuoti ir jeigu reikia, jas ir keisti, arba galbūt pailginti laikotarpį, per kurį jas reikia gyvendinti. Nu, dabar atrodo, kad mes tiesiog e, susidursime dar su sudėtingesnėmis situacijomis ir jos dar labiau sudėtingos Europos integracijos kontekste. Jūs minėjote reformų svarbą, bet priminėte, kad trumpalaikiu laikotarpiu dėl reformų gali kilti tam tikrų e, sudėtingų situacijų. Jūs minėjote taip pat skatinamasias priemonės reformams. Ar galime ir jų tikėtis? Nes iš tikrųjų tos reformos duos naudos ilgalaikiu laikotarpiu. Aš tikiuosi, kad Italija taps aktyviu veikėjų pirmininkaudama. Nes e, Į parametrus reikia traukti ne tik ekonominius parametrus, bet reikia taip pat nepamiršti ir augimo bei socialinių rodiklių. Taip pat jaunimas ir švietimas. Man tai yra taip pat labai svarbios temos. Ar nemanote, kad būtų galima įgyvendinti reformą Europos lygių ir užtikrinti aukštesnį švietimo lygį? Jaunimas dabar turi sumokėti praeities skolas. Jie turi sumokėti už mūsų praeities klaidas. Ir jiems to pačiu dar yra ir mažinamos lėšos ištekliai, netgi ir lėšos skirtos išsilavinimui, moksliniams tyrimams ir jų verslumui. Ar nemanote, kad tai yra tikra savižudybė? Dėkuoju, atsakysiu angliškai. And... Na, tikrai negaliu leisti šitų skirtumų aptarinėjimus. Tačiau turiu pasakyti, kad pono Ensi programa iš ties daug dėmesio skiria struktūrinių reformų darbo tvarkiai. Ir pastarųjų rinkimų rezultatai panašu e, įrodė, kad toks požiūris buvo teisingas. Na, galbūt aš neteisingai interpretuoju rezultatus, tačiau bent jau aš taip juos suprantu. Ir kalbant apie vyriausybę, jas kasdienius veiksmus, būtent su to jie ir yra susiję. Tai tikrai nematau jokio prieštaravimo e, e, tarptų e, paskatų. Ir e, manau, kad premjeras tikrai esmę supranta. O dabar dėl to paskutinio jūsų klausimo, mano nuomonė, jis labai svarbus ir aš tikrai galiu tik pritarti tam, ką pasakėte. E, e, tie sunkumai, su kuriais susidurėme, yra ne vien tik nuolatinis didžiulis nedarbas, tačiau ir didžiulis jaunimo nedarbas. Ir tikrai pritariu tam, kad reikia imtis kuo intensyvesnių veiksmų ir prieš tai reikia atlikti tam tikrus pasirinkimus, e, kaip paskirstyti tos išteklius, kuriuos turime, kaip juos nukreipti tinkamai, kad būtų galima padidinti jaunimo užimtumą ir jaunimo garantijų programa yra viena iš tokių e, tam padedančių programų. Taip pat labai svarbu daug dėmesio skirti švietimui ir tinkamų įgūdžių įgyjimui. Ir aš tikrai puikiai žinau, kad Italija gana smarkiai atsilieka švietimo srityje. Tai yra didelė tragedija, didelė nelaimė ne tik šios dienos kartoms, bet ir būsimoms kartoms. Tačiau e, yra tikrai daug apribojimų susijusių su biudžetu ir labai svarbu priimti tuos sudėtingus sprendimus, kad jie būtų tvarus ilgalaikiu laikotarpiu. Ir aš tikrai galiu pritarti tam, kad uh, įgūdžių įgyjimas, švietimas, e, jaunimo užimtumas yra vieni iš prioritetų, e, kuriuos bet kuriuo atveju reikia iškelti aukščiau kitų, nepaisant tų e, biudžetinių sunkumų, su kuriais susidurėme. EPP. E EPP vardu kviečiu pasisakyti. E, kolega Niedermayer. Ačiū labai. Visų pirma, turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi tokiais profesionaliais jūsų atsakymais į pateiktus klausimus. Ir pats turiu porą klausimų. Pirmasis jų susijęs su konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijomis. Ir kalbant konkrečiai apie mano šalį, e, parengtų rekomendacijų kokybė yra itin uh, aukšta, tačiau ta pagarba vyriausybei tikrai nėra pačio didžiausio lygio, tad galbūt e, turite kažkokių minčių, kaip būtų galima paskatinti tą tinkamesnį dialogą su vyriausybėmis. O dabar dėl galimybės pakeisti e, tą stabilumo ir augimo paktą. Ir norėčiau paklausti, e, kokios e, realios galimybės pakeisti tas taisyklės ir Ar tai nesuskaldytų e, tos europinės e, vyriausybinio obligacijų rinkos? Ačiū už Jūsų klausimus. Na taip, suprantu, kad e, ką jūs turite omenyje, kai kalbate apie tų politikos priemonių įgyvendinimo gerinimą. Mano nuomonė yra gana paprasta. E, visai nesnė Europa ėmėsi reikalingų pakeitimų e, susijusių su struktūrinėmis reformomis ir tai buvo tų dviejų teisės aktų rinkinys, šešių teisės aktų rinkinys. Ir mano nuomonė, e, šiuo atveju labai svarbu pateikti bendrą politikos vertinimą taip pat kalbėti apie finansinį E, stabilizavimą ir stabilumą. Ir nemažiau svarbu e, yra įvertinti tai, kas atliekama valstybių narių lygių vadovaujantis tomis konkrečiai šaliai skirtomis rekomendacijos, taip pat įvertinti ir tai, kas vyksta ES lygių. Tad ta darbo tvarkė yra dviejopa. Ir pirminkančios Italijos siekis būtų pradėti diskusiją susijusios su tuo vertinimu. Visų pirma, vertinimu e, skirtų e, reformų įgyvendinimu nacionaliniu lygiu. Ir čia jau pradedame gauti tam tikrą atsaką, tam tikrą informaciją, įrodymus dėl reformų e, įgyvendinimo intensyvumo kai kuriuose valstybėse narėse. Na, o bendras rezultatas yra toks. Tikrai dar daug galima nuveikti įgyvendinimo srityje. Be abejo, tai nėra paprasta padaryti, tačiau tai yra įmanoma. Ir mano nuomonė, vienas iš galimų kelių yra tinkamiau pasinaudoti kolegų peržiūros metodu. Taip pat įvertinti gerosios e, e, praktikos, pavyzdžiui, susijusios su įgyvendinimu. Dar vienas klausimas, e, kurį iškėlėte, jeigu teisingai jį supratau, buvo susijęs su tuo, kiek labai tas žingsnis atgal įgyvendinant reformas, jų priežiūra galėtų lemti rinkos susiskaldimą. Taip, e, tas rinkos susiskaldimas, fragmentacija yra tikrai nelauktas, nelaukta krizės pasiekmi, tačiau tai ir toliau tęsiasi, ne todėl, kad krizė tęsiasi, tačiau todėl, kad Europos Sąjunga E, susiduria su labai mažu augimu ir tik e, kai kurios valstybės narės e, gali džiaugtis gerą ekonominę situaciją, darbo vietų kūrimu ir taip toliau. Tad mūsų nuomonė, mm, čia reikia didesnio postumio ir visose tose srityse reikia imtis mano minėtų veiksmų. Tačiau aš taip pat manau, kad Kalbant apie konkrečiai šaliai skirtas rekomendacijas bei jų vertinimą, e, tai dar tikrai galima patobulinti, tačiau labai svarbu pažvelgti ir tą platesnę perspektyvą, įvertinti, kad tai, ką atlieka valstybė narė, yra susiję ne vien tik su priemonių įgyvendinimu, tai yra ir strategijos įgyvendinimas. Ir e, tai veikia tik tada, kai yra ne vien tik įgyvendinamos tinkamos priemonės, bet kai ir tos priemonės yra susijėtos tarpusavyje, kai jos papildo viena kitą. Ir jau pradžioje kalbėjau apie e, valstybės administracijos reformas, apie tai, kad jos yra svarbios ir susijusios su kitomis reformomis, tad tikrai reikėtų e, geriau suvokti poveikį, įvairių reformų poveikį ir biudžeto sandarai. Ir dar viena pastaba. mano nuomonė, labai svarbu suprasti, ką mes galime uh, nuveikti, kalbant apie nacionalinės politikas ir apie jų augimą ir kaip galima būtų išnaudoti tą šalutinį poveikį. Manau, kad juo galėtų pasinaudoti tiek ir kaimininės valstybės narės ir visa Europos Sąjunga nes iš ties labai svarbu įvertinti tai, ką atlieka valstybė narė, tačiau svarbus ne vien tik tas individualus rezultatas, svarbus ir stipresnis bendras europinis rezultatas. Ir čia svarbu yra suvokti tos integracijos naudą, reikia įvertinti um, galimą nacionalinių politikų sąveiką ir galimą tą teigiamą šaltinį poveikį. SD, ponas Burginas. Ačiū labai. Pone Padoan, norėčiau sugrįžti prie to, ką, ką tik minėjote. Nuo 2007-2008 metų Europos parlamente iš ties ir taryba, ir komisija e, pristatė daug informacijos, e, daug prezentacijų, tačiau tarsi pritrūkdavo tos strategijos slypinčios už tų gražių žodžių. Ir mes neretai girdėdavome, kad euras e, yra tikrai tobulas dalykas ir kad ECB, e Europos centrinis bankas, yra įtin svarbus, tačiau panašu, kad trūksta tinkamos į e, normalios eurozonos strategijos, kad būtų galima pilnai išnaudoti eurozonos poveikį. Be to, neretai buvo kalbama apie Europos ekonomikas, jų tarpusavio sąveikavimą. Ir tai tarsi yra ženklas, kad žiūrima į, į tą reikalingą makroekonominę strategiją. Taip pat norėčiau paklausti jūsų, ar turite kažkokių pasiūlymų dėl metodologijos. Kalbėjote apie 2020 reformas, e, taip pat kalbėjote apie Lisabonos strategiją. Ir norėčiau paklausti, kaip Jūs įsivaizduojate tą tinkamesnį Europos ekonominės politikos metodologiją? Ir kaip ją būtų galima paversti strateginiu privalumu? Ačiū labai. Ačiū už tikrai sudėtingą klausimą. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Visų pirma, norėčiau sugrįžti prie to interakcijos sąveikumo, kalbant apie makroekonominės priemonės ir struktūrinės priemonės. Jau yra pasaulyje pavyzdžių susijusių su tuo, e, e, E, kaip galima geriau suprasti makroekonominės strategijas ir e, struktūrinės e, reformas, struktūrinę politiką. Dar vienas pavyzdys yra susijęs su G20. Ir ten yra apimamos labai skirtingos ekonominės struktūros ir turbūt žinote, kad tas stiprus, tvarus E, stabilus augimas. E, yra aktualus, tačiau kaip tai galima susijęti su nacionaliniu augimu, nacionalinėmis strategijomis ir kaip pasiekti tų bendrų tai tikslų, geresnio darbo vietų kūrimo, geresnio augimo. Tai tikrai galima padaryti tiek ir techniniu, tiek ir politiniu lygiu, juk uh, Tai tikrai yra būdų, kaip valstybės narės gali įsipareigoti, imtis reikalingų priemonių. Tai yra ir te, techniškai įgyvendinima, nes mes e, žinome, kaip įvertinti reformų poveikį ir ar jau tikėti turimais rezultatais ar ne, tai jau yra mūsų reikalas, tačiau mes tikrai galime siekti geresnio supratimo, kaip geriau kurti tas integruotas e, politikos kryptis, kurios sąveikautų tarpusavyje. Taip pat kalbėti apie Europą 2020. Mano nuomonė, Europa 2020 strategija, ties kuria e, dirba komisija, e, norėdama pristatyti semestro metu pasiektus rezultatus, yra svarbu, tačiau noriu pasakyti dar vieną dalyką. Manau, mes turėtume geriau suprasti tą sąryšį tarp tų e, plačiai apimančių tikslų susijusių su augimu, užimtumu, aplinkosauga ir taip toliau. Tad reikia sutarti ir dėl to, ko norime pasiekti, tačiau ne visada žinome, kaip tai padaryti. Galbūt tai ir skamba kaip kažkokia techninio pabudžio problema, tačiau ne visada taip yra. Tai yra susijęs su politiniu įsipareigojimu pasinaudoti esamomis priemonėmis. Ir žinoma, galima leistis į konkretesnius išvedžiojimus, tačiau toks būtų bendrojo, bendras atsakymas į jūsų užduotą klausimą. Dėkoju. Dabar EPP vardu kolega Maletič. Labą dieną. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju taip pat ponui Padawan. Norėčiau paklausti dėl e, Smart Fiscal Consolidation, e, sumanus finansų konsolidavimas. E, yra teigiama, kad ne, pasitelkus šį mechanizmą nesumažės investicijų kapitalas, taip pat e, nesumažės investicijos į mokslinius tyrimus ir nesumažės taip pat lėšų absorpcija. Daugelįje e, valstybių mes matome, kad yra mažinamos būtent šios išlaidos tam, kad būtų galima prisitaikyti prie deficito e, dydžio reikalavimų. Ar jūs skatinsite vyriausybės pasitelkti tą išmanų finansų konsolidavimą, ar ne? Dėkoju. Jūs paminėjote ir mokesčius, ir išlaidas, išlaidų mažinimą ir mokesčių mažinimą. Uh, Kalbant apie mokesčius, kaip jau jūs minėjote, galima pasitelkti e, mokesčių pertvarką ir sumažinant e, mokesčių naštą iš augimo srities, e, taip pat darbo vietų kūrimo srities, investicijų. Tai yra įmanoma, Ir mano manimu, tai ne tik biudžeto priemonė, tai taip pat ir struktūrinė priemonė. Jūs turbūt žinote, kad neseniai Eurogrupė analizavo galimybę e, įvertinti, kaip buvo įgyvendintas mokesčių pleištas. E, įvairiose valstybėse. Kalbant apie išlaidas, jūs pateikėte svarbų skausmingą klausimą. Jeigu valstybėse yra labai didelis spaudimas konsoliduoti viešuosius finansus ir jeigu reikia tai padaryti labai greitai, tuomet yra mažinamos išlaidos būtent tose srityse, mm, kur, kurias šiaip tai reikėtų saugoti. Kaip galime spręsti šią problemą? Na, iš jūsų pasisakymo e, įsiminiau vieną dalyką ir norėčiau pasakyti, kad laiko klausimas yra svarbus yra skirtingų pobūdžio e, spaudimas. Tarkim, kartais reikia mažinti investicijas, išlaidas investicijoms e, ir švietimui, na ir dėl to gali būti tikrai didelių nuostolių. Reikia įvertinti e, tas e, tą išlaidų mažinimą ir sulyginti jį su galimais rezultatais. Europoje ir kitose valstybėse neseniai įvairios valstybės buvo raginamos skatinti įgyvendinti finansinį konsolidavimą. Valstybės turėtų vengti E, to didelio rinkos spaudimo. Štai dėl ko turi vertinti finansinį tvarumą. Jeigu reikia mažinti išlaidas, reikia tai daryti, kai nėra spaudimo ir taip galima geriau parinkti, kuriuose srityse tas išlaidas mažinti. Taigi tikrai reikia nepamiršti ilgalaikės perspektyvos ir reikia skatinti, stengtis užtikrinti, kad finansai, viešiai finansai būtų tvarus. Dėkuoju. SND kolega, kolegė Dots. Dėkuoju. Dėkuoju Jums, kad atvykote pas mus. Norėčiau paklausti dėl būsto ir konkrečiai šaliai skirtose rekomendacijose bei e, struktūrinėse reformose reikia sužvelgti taip pat ir į būstus, į rinkos mobilumą ir išteklius. Finansinė, finansų krizė taip pat turi svarbų vaidmenį šioje srityje. Atrodo, kad E, būsto klausimą yra minimi tik kai kurių valstybių rekomendacijose. Ir manau, kad ne vienodai šį klausimą yra žiūrima. Dėl socialinio būsto ir dėl mokesčių. E, kaip galima užtikrinti e, veiksmingesnį apgyvendinimo, veiksmingesnę būsto politiką ir kaip galima užtikrinti gyventojų saugumą. Kai kuriuose rekomendacijose minima, kad e, reikia padidinti e, galimybę pasinaudoti būstu. Mes žinome, žinoma galime kalbėti ir apie tai, kad reikėtų daugiau pasiūlos. Aš tikiuosi, kad socialinis būstas neliks tik tai uh, galima uh, e, parinkti, uh, parinktis ir uh, kad tikrai mes jį ir toliau užtikrinsime. Na, taip pat dar klausimas dėl uh, mokesčių būstui. Junktinės karalystės atveju yra taip pat pasitelktas ir žemės mokestis. Žinau, kad dėl to nesutarė komisija su Junktinės karalystės vyriausybė. E, minimas, pavyzdžiui, mention tax mokestis labai didelės vertės turtui. Kartais E, šis turtas yra laikomas neproduktyviu e, investicijos, e, neproduktyvia investicijos priemonė žmonėms iš kitų šalių. Ką būtų galima pateikti, kaip būtų galima padėti vyriausybėms kai kalbame apie būstus. Very... Dėkoju už įdomų klausimą. Visų pirma, norėčiau pasakyti, kad tikrai pritariu, kad būstas yra daugiadimensinis klausimas. Šis klausimas susijęs taip pat su darbuotojų mobilumu, e, finansų e, investicijomis ir įvairiais burbulais. burbulais. Dėl klausimų, kuriuos patikėtų. Galiu atsakyti bendrais bruožais. Manau, kad nereikia laikyti tos socialinio būsto mm, perteklinio e, dalyko. Jeigu žiūrėsime į vidutinio laikotarpio perspektyvą, tada e, tikrai būstas gali būti laikomas pertekliniu ir būtent e, tai sričiai gali būti mažinamos išlaidos. Vis dėlto būsto, būstų taikomi mokesčiai yra susijęs su dviem dalykais. Visų pirma, reikia iškelti klausimą, kaip būtų galima skatinti pasiūlą. Taigi, Tada reikia kalbėti ne tik apie mokesčius būstui, bet ir žemiai. Ir mechanizmai, kurie turi būti pasitelkti, gali būti labai sudėtingi ir skirtis tarp įvairių valstybių narių. Taip pat e, dar minėjau netiesiogiai kitą klausimą. Tai yra, kaip reikėtų apmokestinti nekilnojamą turtą. Sakoma, kad geriau apmokestinti turtą, o ne darbo jėgą. Kadangi jūs paminėjote, kad yra įvairių e, su būstų susijusių komponentų, tai tikrai turi būti strategijos dalis. Atsiprašau, kad taip trumpai atsakiau, bet aš tikrai Pritarčiau tai minčiai, kad reikėtų daugiau dėmesio skirti ir šiam aspektui konkrečioje šalis skirtose rekomendacijose. Dėkuoju. EPP vardu Elizabeta Gardinė. Taip, dėkuoju, pirmininkė, trumpai. Man, aš esu šiek tiek nusivylusi. Jūs kalbate aptakiai kadangi Liepos pirmąją prasidėjo Italijos pirmininkamas, aš tikėjausi kažko konkretesnio iš jūsų. Dar ir todėl, kad mes skaitėme laikrašius šį rytą, kur buvo sakoma, kad pavyzdžiui Bundesbank sako, kad e, Vokietijoje yra sąstingio laikotarpis, nes jeigu jau stoja ir Vokietija, tai tada gali stoti ir visa Europa. Mes e, e, eksportuojame, bet kilo krizė Europoje, krizė nesibaigusi, yra taip pat ir Rusijos krizė, taip pat ir euro klausimas, dėl ko mes nesame konkurencingi. Mūsų eksportas mažėja vis labiau ir, ir JAV bei Kinija taip pat ir jų augimas jau mažėja. Iš tikrųjų, mums reikėtų stiprių sprendimų kad piliečiai, Europos piliečiai galėtų vėl išvysti tikslą. Tikslą, kurį būtų įmanoma įgyvendinti. Jūs sakote, kad nacionalinė, nacionalinės ekonomikos yra susiję tarpusavėje. Pažiūrėkime, tarkime, mūsų šalį. Kreipiuosi į ministrą. Žiūrėdami į vyriausybės išlaidų programą, mes jaučiame nerimą. Reikės tikriausiai pasitelkti kažkokią tai e, priemonę rudenį ir daryti didžiulius pokyčius. Kaip Jūs manote gyvendinti E, tikslus e, dėl Italijos finansų. Na ir dėl to Bundesbank. Ar nemanote, kad reikėtų konkrečių priemonių pasitelkti, nereikėtų imtis konkrečių veiksmų? Jūs labai gražiai kalbate. Kalbate apie teorijas, kalbate apie tai, kaip reikėtų mąstyti, kaip reikėtų daryti, bet iš tikrųjų nereikėtų tik tai kalbėti apie tai, kaip reikėtų daryti, bet ką reikėtų daryti man kyla įspūdis, kad mes pamirštame, kokia yra realybė. Mūsų piliečiai mums ją primena. Dėkuoju. Ačiū iš klausimą. Du dalykai. Dėl ECOFIN pirmininkavimo galiu tik tai patvirtinti tai, ką jūs pasakėte, kad makroekonominis tas vaizdas yra gana nuvilintis, na, ypač kalbant apie Vokietiją, kuri buvo viena iš pačių stipriausių šalių. Na, bet nepaisant krizės, ne vien dėl krizės jau galima skambinti pavojus varpais. Nes man atrodo, kad daug daugiau plečiasi tie neigiami reiškiniai, negu mes tikėjomės prieš pusmetį. Ir žinoma, daug kas priklauso nuo nacionalinių vyriausybių, o kofinas tik tai gali na, duoti tokius bendrus rėmus, pagrindą, kaip suprasti tuos papildomus dalykus. Aš tikiuosi, kad priemonė kurią mes jau ir aptarėme, kuri ir toliau bus aptariama rudenį. Mes iš tikrųjų kreipsime didelį dėmesį kaip vieną iš priemonių, kuri padėtų įvertinti padėtį. Na, o dėl to, ką galima būtų padaryti, norėčiau labai aiškiai pasakyti. Italija yra įsiskolinusi ir su mažai augančia ekonomika šalis. 15-20 metų prireiks iš tikrųjų atsigauti per tą laikotarpį. Šalies strategija numato du dalykus. Pirmiausia, tai ką aš laikau na, struktūrinės reformas, griežtas struktūrinės reformas, na, kartu jas derinant su tam tikromis palaikymo priemonėmis. Na, norėčiau Jums priminti kad mes tengiamės e, tiesiog remti mažai uždirbančias šeimas, e, nesiveikia sudėtinio uždarbio, taip pat nedėlės įmonės, na, tiesiog stengiamės e, teikti tam tikrą komercinį kreditą. Žinoma, daugiau galima priemonių taikyti, tačiau stengiantis užtikrinti finansinį stabilumą yra vienas iš pagrindinių dalykų. Taigi mes tengiamės suderinti paramą su na, augimu. Ačiū. Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū už pranešimą štai, kad atvykote čia ir atvykote, sakyčiau, pačiu laiku, tai istoriniu laikotarpiu, turint galvoje tas didelės reformas dėl bendrų priemonių, kurių bus imamasi. Na, turiu galvoje taip pat ir Europos semestrą. Mes matome, kad e, kyla investicijų problema ir tiesiog mūsų, mūsų persekioja, nepleidžia pasireiškia įvairiausiamis formomis. Na, o parlamentui labai svarbu, kaip užtikrinti, kad visose Europos valstybėse į tą investicijų problemą bus kreipiamas vienodai svarbus dėmesys. Reikia, kad Europa 20, 20 minime matyti šitas problemas. Duokite mums tam tikrą šūkį, kuris padėtų maitę pirmin kad, na, iš tikrųjų, tas, tas biudžetas yra viena iš priemonių siekti o, geresnės padėties. Mes kalbame apie struktūrinės reformas, apie investicijų poreikį, na tai visiškai akivaizdu. Tai svarbu visoms valstybėms, netgi tose, kurios visiškai atitinka iškeltus reikalavimus, kurios laikosi darbo tvarkės. Mes e, kalbame apie 3 milijardų investicijų planą. Bet esmė yra ta, kad dažnai tiesiog tai mes labai, labai daug apie tai kalbame, daug vilimės, bet viskas nueina paskui niekais. Mums reikia tam tikrų instrumentų, Na, kalbant apie Europos investicijų banką, na, visą laiką kalbama apie e, didesnės investicijas, didesnį kapitalą, bet aš nežinau, kaip visą tai iš tikrųjų vyksta. Ar mums reikėtų gauti kažkokiu inovatyvesnių finansinių instrumentų? ar tiesiog naudotumėte tais ištekliais, kuriais turime Europos Sąjungoje antrą, ar tai reiškia, kad reikėtų pradėti naujas e, diskusijas, kurios jau na, peržengtų tarybos e, išvadų rėmus. Norėčiau dar kartą pakartoti, kad struktūrinės reformos taip yra labai svarbios, bet tai nėra vienintelė priemonė e, visame šitame priemonių sąraše investicijos nei kiek nemažiau svarbios dėl daugelio priežasčių, kurias aš jau minėjau. Na, todėl, kad jų reikia trumpuoju laikotarpiu, todėl, kad tai yra lyg a, tas skatinantis aparatas, kuris a, toliau ekonomiką a, skatina. Na, finansai vienas iš svarbiausių sudėtinių dalių. Bet vėlgi, ne vienintelė svarbi dalis. Jūs visiškai teisingai sakote. A, kad šalia mūsų pareiškimų, ko mes galime tikėtis, kalbant apie priemonės, manau, kad, uh, šten, kad labai svarbios ir privačios, ir atsmės investicijos. Neužtenka vien privačių investicijų, uh, todėl kad tas horizontas per toli uh, privačiom investicijoms, tai apie tai kalbėti galbūt per anksti. Todėl valstybė, kad turi įsikišti, kalbant ir apie išteklius, tai gali būti tradiciniai ištekliai. Uh, bet lygiai taip pat čia ir bankai gali e, prisidėti, e, vėlgi nacionalinės e, institucijos. Bet vėlgi Europos investicijų projektų susiekiant, susijęjant su resursais tiek privačiais, tiek valstybiniais, aš čia sakyčiau, tai yra tiesiog kolektyviniai Europos tikslai kurių bus siekiama, turint galvoje šitą programą Europą 2020. Taigi reikėtų tiesiog mūsų tikslus susijęti su instrumentais geriau. Viena iš diskusijų, viena tema diskusijose, kur aš dažnai girdžiu, kas, kas iš tikrųjų yra problema, tai yra resursai ir yra projektai. Na, vėlgi, kai kuriuose šalyse yra geri projektai, bet neturima išteklių, kitose šalyse yra ištekliai, bet jie netinkama, neduojame, todėl kad nėra tinkamų projektų. A, taigi kiekviename a, projekte yra numatyta tai, kad reikėtų mobilizuoti ir privatų, ir viešąjį sektorių. Aš e, čia turiu galvoje ir savo šalį taip pat reikėtų pasinau, žymiai geriau pasinaudoti esamais ištekliais. Reikia tiesiog tokių, na, žiūrėti, kad tie projektai gautų, jeigu reikia, ir bankų paramos. Na, galime tiesiog pamatyti, jeigu gerai paieškosime, kad yra iš tikrųjų daugiau pinigų, kurios galima būtų gauti, įvykdyti projektams. Iš kur ateina privatus ištekliai? Iš finansų, iš paklausos. Bet vėlgi reikia tiesiog, kad bendrovės, įmonės turėtų planus numatydami tą tolesnį horizontą. Jeigu jūs nedirbs stabiliai, jeigu nerotas, ne, ne, neturės labai aiškiau planų, niekada išės jungtinės valstijos yra geras pavyzdys. E, na, Europoje mums reikia daugiau kalbėti apie ilgalaikius uh, planus. Na, ir jeigu turėsime, a, jos, ne, iš tikrųjų, aiškiai, tai privačios investicijos ateis. Ačiū. EPP, Sarosaitė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kai premjeras prieš dvi savaitės kalbėjo parlamente, jis pabrėžė, kad būtinas didesnis lankstumas taikant ES e, finansinę sistemą. Ir Kaip suprantu, tiesiog ten buvo kalbama apie tai, kad tos taisyklės turėtų būti taikomos lankščiau. Nebuvo kvestionuojama e, pats taisyklių turinys, tiesiog buvo kalbama apie jų taikymą. Galbūt jūs galėtumėte šiek tiek dar tai pakomentuoti. Taip pat norėčiau dar pateikti vieną pavyzdį susijusi su valstybės skola Italijoje. Jie yra itin didelė ir, kiek žinau, viršė 120 procentų bendro vidaus produkto. Kalbant apie uh, fiskal, e, finansinės sutarties e, nuostatas, e, tokios valstybės narės privalo sumažinti tą bendro vidaus produkto viršėjimą per 20 artimiausių metų ir norėčiau pasiteirauti, kaip Italija ketina tai padaryti, kaip bus numatomas ir tas mano minėtas lankstumas, kuris galėtų šiek tiek sušvelninti šią gana griežtą sąlygą susijusią su skolos lygio mažinimu, nemažiau kaip 3 procentai BVP kasmet per 20 metų laikotarpį ir kaip tai būtų galima suderinti su tuo jūsų pasisakymu prieš keletą minučių, e, kai kalbėjote apie tai, kad reikėtų daugiau investuoti į tas rytis, kurios e, prisidės prie BVP augimo ateityje. Ačiū. Panašu, kad e, dabar turėsiu pasisakyti kaip e, Italijos finansų ministras, tam, kad galėčiau sakyti į šios klausimus, kurie buvo pateikti visų pirma bendroje pobūdžio pastaba. Kai kalbėjau apie tą lankstumą ir apie tai, kad jo galima pasinaudoti, aš turėjau omenyje dvi sritis. Visų pirma, e, struktūrinės reformos bei tai, kad jos yra įtrauktos į šalių sąlygų e, vertinimą ir į rekomendacijų rengimą. Taip pat labai svarbus yra ir šimtinių išskirtinių aplinkybių vertinimas. Ir šiuo atžvilgiu e, norėčiau pasakyti štai ką. Struktūrinės reformas reikalauja nemažai laiko ir tikrai užtrunka, kol galime pamatyti jų rezultatus. Nuo kalbant apie makroekonominę aplinką, ji tikrai nėra palanki tai yra susiję ir su realia ir nominaliaja vertė augimu. Ir tikrai gana jautrus klausimai. Nu, kalbant apie Italiją, kurioje augimo laipsnis tikrai yra nedidelis ir e, valstybės skola yra didelė, ką galėčiau apie tai pasakyti? E, kalbant apie tą lėtą augimą, jie yra susijęs su tomis kliūtimis, kurios iškilo per pastarosius 20 metų. Ir jeigu pažvelgtume į makroekonominius faktorius, pamatytume, kad e, augimas buvo vienodas, e, e, lygus ir produktivumas mažėjo ir tai yra ilgalaikė problema, reikia įgyvendinti struktūrinės reformas Ir jeigu tai pavyktų padaryti, aš net nebejoju, kad pavyktų išlaisvinti augimą, jį paskatinti ir jis būtų dar intensyvesnis, nei mes tikimės. Ir manau, kad tiesiog reikėtų išaukti tą sąstingį, jeigu galima tai pasakyti, ir siekti didesnės dinamikos. Investicijos be abejo yra e, lemtingas faktorius, tačiau šiuo atžvilgiu šomenyje turiu privačias investicijas. Ir manau, kad tikrai yra išteklių toms investicijoms, jeigu bus naudojamos tinkamos paskatos. Ir būtent e, čia e, vyriausybė turintis tik, ne tik struktūrinių reformų darbo tvarkės įgyvendinimo, tačiau ir kažkokių kitų veiksmų, e, kurie galbūt ir nėra plačiai aptarinėjami, nes atrodo nuobodus ar sudėtingi tačiau reikia tų reguliavimo supaprastinimų susijusių su paskatomis mažoms ir vidutinėms įmonėms ir būtent tai mes bandėme, tai, būtent tai ir bandėme padaryti. Tad Kalbant apie sėkmingas struktūrinės reformas bei didesnės privačių įmonių investicijas, manau, yra tas tobulas receptas, kuris gali padėti išspręsti šią problemą. Ačiū dabar Aldė vardu Silvė Golar. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Karlo Paduano. Dabar pereisiu prie prancūzų kalbos. Tikrai šiandien nemažai buvo kalbėta apie investicijas. Ir norėčiau priminti tai, ką pirmininkas Junkeris e, pasakė pristatinėdama savo programą. Jis kalbėjo apie eurozoną ir apie jos išorinį atstovavimą ir norėčiau pasiteirauti, ar pirminkaujantį Italiją ketina panaudoti tą 138 nuostatą ir ar jūsų nuomonė tai yra e, tinkamas e, būdas e, paaiškinti piliečiams, ką reiškia eurozona. Juk neretai daugiausia, kalbant apie eurozoną, yra minima krizė, bridimas iš skolų, gelbėjimas ir taip toliau. E, Ir, kaip jau minėjau, ponas Junkeris šiais klausimais taip pat neseniai pasisakė ačiū. E, prisimenu e, e, tas dienas, kai dirbau Tarptautinėme valiutos fonde, jo valdyboje ir pritariau tam, kad reikėtų tos bendros uh, E, bendro eurozonos atstovavimo ir taip pat e, manau, kad tai sustiprintų ir IMF, tarptautinį valiutos fondą, nes sudarytų galimybę kitoms valstybėms e, e, užtikrinti, kad tas pasiskirstimas IMF valdyboje būtų e, vienodas. Pirminkaujantį Italiją to neįtraukė į savo programą, tačiau kaip Italijos finansų ministras tikrai skatinčiau užmėgsti E, rimtas diskusijas susijusias su šio klausimu, su to, kaip to būtų galima pasiekti, nes turbūt m, mm, e, žinome, kad tikrai yra vykdomi tam tikri procesai su e, e, valdybos sudėties keitimu. Tačiau kalbant apie eurozoną ir apie tai, kad ji e, jau tolsta nuo krizės padarinių ir stiprėja, tas stipresnis išorinis atstovavimas tikrai sustiprintų E, tą pasaulinę globalę valdyseną ir to tikrai reikia. To reikia ir G20, reikia tos stipresnės europinės pozicijos, tai taip pat padėtų užtikrinti, kad būtų geriau e, valdomos problemos, kurios iškils ateityje, tam tikri netitikimai bus lengviau įveikiami ir ta būsima krizė, e, kurios aš manau mes taip pat neišvengsime, taip pat bus lengviau suvaldyta. E, Tad toks būtų trumpas atsakymas į šį klausimą. Na, tai nėra mūsų oficiali pozicija, tačiau asmeniškai turiu pasakyti, kad e, taip tikrai pritarčiau tam. Ačiū, turime laiko paskutiniam klausimui, tai yra SD, e, ponas Kucolino. Taip, laba diena. Norėčiau pateikti vieną klausimą. Praėjusiomis savaitėmis mes diskutavome dėl e, Junkerio e, kandidatūros, buvo kalbama apie 300 e, milijardų, buvo kalbama, kalbama apie naujus išteklių planus. Ar galėtume dabar vėl pradėti diskusijas su komisija dėl Europos projektų finansavimo kvotų, kurių reikia kiekvienoje valstybėje narėje. Ir kad tai nebūtų įtraukta į stabilumo paktą, ypač kalbant apie bendrą finansavimą valstybės narėse. Mums ši tema yra labai svarbi. Sunku kartais įgyvendinti užsibrieštus tikslus bendras finansavimas yra labai svarbi tema. Kartais sunku valdyti išteklius ir teisingai juos paskirstyti. Ar būtų galima kaip nors per kitus mėnesius patikrinti, ar būtų galima kažką padaryti ir šią srityje? There are two issues there. One is, I think... Na, čia svarbus yra du aspektai. Visų pirma, tai yra europinis aspektas, jeigu galima tai pasakyti, o kitas yra susijęs su Italija. Na ir dėl to pirmojo klausimą galėčiau pasakyti štai ką. Aš tikrai pritarčiau tam, kad reikėtų persvarstyti struktūrinių lėšų mm, skirstimo teritorijas. E, taip pat reikėtų daugiau dėmesio, sritis, atsiprašau, taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti E, darbo vietų kūrimo, ekonomikos augimo, kaip tai minėjau, tai yra vienas svarbiausių pirmininkančios Italijos prioritetų. Taip pat pritarčiau ir tam, kad reikia užmėgsti dialogą, apsikeitimą nuomonėmis susijusiu su tuo e, lėšų paskirstimo pakeitimu. Ir dar vienas dalykas. Nesu tikras, ar visi iš jūsų žino tą faktą, tačiau tai yra susijęs su e, vidaus stabilumo paktu, tai yra susitarimas tarp vyriausybės ir e, vietos e, regionų, taip pat valdžios institucijų dėl išlaidų limitų kad jos prisidėtų prie bendrų finansinių nacionalinių tikslų siekimo. Dėja, e, ta sistema mm, nepasirodė esanti labai sėkminga, nes paaiškėjo, kad yra tam tikrų barjerų, e, kurie užkirta galimybę pilnai pasinaudoti struktūriniais fondais tenkančiais Italijai. Tai yra tik vienas iš tų aspektų. Ir dabar vyriausybė bando įvertinti kaip būtų galima pakeisti tą vidinę e, mokestinę sistemą, kaip išlaikyti tą e, e, e, finansinę drausmę, mokestinę drausmę vietos e, regionuose ir savivaldybėse. Ir e, kaip geriau būtų galima įtraukti tos europinius išteklius. Dar vienas dalykas yra susijęs su tuo, kad e, E, daugumoje situacijų problema nėra vien tik e, pakankami ar nepakankami ištekliai. Neretai problemų kyla ir todėl, kad tiesiog trūksta e, tinkamų finansavimui projektų, todėl tie ištekliai nėra tinkamai panaudojami. Tad kai kurios šalis, tokios kaip ir Italija, tikrai gali daug daugiau nuveikti, gerindamos situaciją tinkamai rengdamos projektus ir teikdamos paraiškas E, finansavimo gavimui, tad tikrai dar galima nemažai padaryti, galima pasistiepti ir manau, kad būtent e, šiuose srityse reikėtų organizuoti tolesnės diskusijas, siekti didesnės pažangos. Ačiū labai, panašu, kad galime baigti šią posėdžio dalį. Norėčiau padėkoti. E, pirmininkui Padoan už jo tikrai ženklų ir svarbų indėlį į šias diskusijas. Buvo užduota tikrai labai įdomių klausimų, į kuriuos pateikti e, svarbus atsakymai. Tikiuosi, kad esate jais patenkinti ir mūsų komitetas per artimiausius keletą mėnesių padirbės kai kuriomis išminėtų temų. E, taip pat apie tai ir diskutuosime ir parengsime Mm, ir e, pateiksime tą informaciją ataskaitoje dėl semestro procesų. Taip pat bus parengta ataskaita apie ekonominės valdysenos priemonių vertinimą. E, jį turi parengti komisija, tad komitetas nebejotinai aktyviai dalyvau šiuose diskusijose ir mes nekantraujame e, tęsti sėkmingą bendradarbiavimą su pirmininkančia Italija, tiek ir teisėkuros rytise, kaip buvo minėta. Ir uh, tikrai nekantraujame susitikti su jumis e, semestro pabaigoje, tad ačiū labai. Colleague, I think we can start. Kolegos, manau, galime pradėti, pereiti prie kito punkto. Kitas mūsų darbo atvirkės punktas yra skirtas bendram pertvarkymo mechanizmui ir bankų gyvinimo ir pertvarkymo direktyvai. Ir komisijos pristatymui skirtam antrojo lygmens priemonėms. Visų pirma, norėčiau pasveikinti Europos komisijos atstovą. Atstovus, kurie pristatys DG Markt darbą ruošiant šias priemonės. Ir ben, bendrą pertvarkymo fondą bei bendrą pertvarkymo mechanizmą. E, ši, ši prezentacija bus neformalaus bendradarbiavimo rėmose ir norėčiau priminti, kad bus naudojami deleguoti ir įgyvendinimo aktai. Kai priemonė bus patvirtinta, per tris mėnesius taryba turės pat, pat, tikrinti e, šią e, priemonę ir galėsime taip pat e, pateikti prireikus pateik, paprieštarauti šiai priemonė. Taigi parlamentas iš tikrųjų tikriausiai turėtų pateikti savo nuomonę dar prieš priemonę patvirtinant. Koordinatoriai nusprendė komiteto lygių pasitelkti mėnesio laikotarpio, mėnesio laikotarpį, e, tam, kad galėtume diskutuoti apie deleguotusius aktus. Taigi dabar žodį suteikti Oliver Garsan, DG Mark generalinių direkt, direktoriaus pavaduotojai. Jis pristatys šias priemonės, pakalbės apie 15 minučių ir po to suteiksiu žodį BRRD ir SRM darybų komandų nariams. Po to Po to suteiksiu žodį ir e, catch the eye, pagal catch the eye procedūrą. Pone Garsam, e, dėkoju pirmininkė. Gerbamas pirmininkė, gerbiami nariai. Visų pirma, norėčiau pristatyti esamą situaciją dėl SRM ir BRRD. Ir dėl bendrojo pertvarkymo valdybos. Kaip žinote, šis e, mechanizmas uh, E, įsigalios rūpiučio pabaigoje. BRRD jau buvo paskelbta, paskelbtas, e, jau buvo parengtas. Ir mums reikia patvirtinti BRRD 2 priemonės, kurios turėtų įsigalioti 2015 m. sausį. Taigi, pirmininkė, tai yra sunkus klausimas susijęs su deleguotaisiais aktais ir BRRD fondais ir SRM rengimu. Dėl SRM Komisija turi e, remtis BRRD deleguotasiais aktais ir tarybos įgyvendinimo aktu skirtu e, bendram pertvarkymo fondui. Tai turi būti padaryta iki rugsėjo pabaigos. Paketas, dėl paketo buvo sutarta trišalio posėdžio metu kovo 20 dieną. Ir šio e, sutarimo reikėjo tam, kad būtų užtikrintas nuseklumas tarp dviejų tekstų. Jūs minėjote gerą bendradarbiavimą tarp tarybos ir komisijos. Uh, Sekretoriatas dalyvavo visose darbo mm, sesijose, kurių metu mes rengėme, rengėme šiuos du tekstus. Mes tikrai džiaugiamės tuo, kad e, bendradarbiavimas buvo tikrai vaisingas. ekspertų grupė susitiko penkis, metu, penkis kartus E, gegužę, birželį ir liepą. Bus dar vienas postis rytoj ir paskutinis e, bus e, Liepos 30 dieną. Komisijos tarnybos pristatė dokumentus ir galimus aktų projektus norima pabaigti tų tekstų rengimą iki Liepos pabaigos tam, kad būtų galima iki rugsėjo pabaigos išversti ir juos patvirtinti komisijoje. Komisija gavo informacijos iš valstybių narių. E, ta informacija buvo skirta ir SRM ir BRRD. Vis dėlto duomenys dar mūsų galutinai netenkina. Mes e, bendradarbiaujame uh, taip pat e, ir su bendra tyrimų tarnyba iš komisijos. Ir bendradarbiaujame su DSB ir DBA. Taip pat mes vedėme konsultavimąsi ir internete. Buvo užduota nemažai klausimų, apie 3 tūkstančiai ir šiuo metu apdorojame gautus atsakymus. Rytoj ekspertų lygio posėdėje turėtume aptarti šiuos rezultatus. Taigi, ekspertų diskusijos leido mums padaryti preliminarias išvadas dėl e, kelio, kuriuo turime eiti ateityje. Visų pirma, reikia pasitekti proporcionalumo principą to reikia mažiems bankams. Yra bendrai sutarta, kad reikia pasitelkti specialų požiūrį į mažus bankus, bet tai turi būti daroma nepadaro didelės įtakos įnašų perskirsimui. Bankai, kurie remiasi BRRD, neturi eiti į 300 milijonų. Dideli bankai, kuriuose yra dideli įnašai. Jiems turi būti taikoma kita sistema. Mes turime pasitelkti lampsam sistemą, bendrą, bendros sumos sistemą. ir reikia pasitelkti proporcionalų e, sprendimą, proporcingą sprendimą, tai galėtų būti 15 e, milijonų. Ir manome, kad ta bucket system galėtų būti tikrai veiksminga. Ir dabar diskutuojama apie tą lamp sum. Manome, kad 50 e, e, milijonų tai galėtų būti arba e, Reikia nepamiršti ir, kad praėjusiame pocket tai buvo 301 milijonas. Vision that it would have play, paid with this flat base Mes taip pat numatome tam tikrą režimą atskirų kategorijų bankam, mažiems investicijų fondams. Žodžiu, kalbame apie visus, kurie turi bankininkystės licencijas. o taip pat sąjungos atskirom šakom ir jų bankams. Mes pradedame nuo tos prielaidos, kad SRM, OBRRD na, turi tam tikrą na, sistemą, kuri supranta atskirus specifinius bruožus šitų institucijų. Pagal dabartinius dokumentus solų lygmens paskaičiavimai Na, numato, kad turi būti tam tikras e, grupinis e, paužiūris. Ir mes kalbame apie, na, taip vadinamą solo indėlį, solo paramą kai kurių bankų grupių. Ir būtent tam mes e, manome, E, kad reikėtų e, na, atskirai pabrėžti e, atskaitomybę bankininkėsės grupių, ypač jeigu kalbame, jeigu jis įsteigtos yra Europos Sąjungoje. Turi būti laikomasi rizikos vertinimo priemonių taikymo Mes taip pat manome, kad intergrupės e, atsakomybė turi būti taikoma. Na, negalima jų išmesti iš tų apskaičiavimų. Ir Žinoma, turi būti suteikta galimybė užtikrinti, kad visų tų sąlygų bus laikomasi. Na, yra tokia Mes tiesiog a, dabar kalbame, kad BRD pagrindu bus a, vertinama a, tokia daugias plūksnė rizika. Taip, yra pagrindinis rizikos, turi būti būtų auginta iš papildomo galimų rizikos veiksnių mūsų. Taigi kalbame apie visą riziką, minus na, tam tikrus depozitus. Tai čia atspindi riziką, su kuria gali susidurti institucija. Vairiais atžvilgiais, vienas iš jų yra jų dydis, antra. Taip pat padengti depozitai. Bet čia mes kalbame tiesiog apie sumažintą riziką. Na vėlgi tos rizikos pakoregavimas remiasi tais pagrindiniais principais. Jis yra multiplikacinis, kuris remiasi pagrindiniu rizikos įvertinimu arba tiesiog parama atremti riziką. We are considering a system uh, with various... Kalbame apie sistemą, kur yra na, įvairių rizikos faktorių. Aš apie juos pakalbėsiu vėliau. Tai gali būti 0,8 procento, jau tai būtų pats pagrindas, iki 1,5 procentų ne, ne procentų, atsiprašau, tas multiplikatorius 1,5, jau čia galėtų būti lubos. Bet tai vis dar uh, turėtų būti dėl to diskutuojama. Na, tarp rizikos faktorių galima išskirti keturias kategorijas. Pirmoji. Čia skirtume 50 procentų. E, čia kalbėtume apie keletą rodiklių. Uh, Tai čia yra bendras tas turtas. Čia irgi tokie skaičiai kaip 8 procentai nuo visų įsipareigojimų. And, uh, the common equity tier one. Taigi, kaip matome, susideda iš kelių tokių sudėtinių dalių, kurios patektų į pirmąją rizikos vertinimo kategoriją. Antroje kategorijoje būtų kalbama apie riziką susijusią su e, na, finansavimo stabilumu. Na, pirmai kategorijai buvo 50 procentų skiriama, kaip sakiau, antrajai 20 procentų e, bendrojo rizikos veiksnio. E, čia kalbėtume vėlgi apie porą komponentų, SCR Ir antra, e, na, tas e, stabilus tiekimas. Na, finansinės e, sistemos stabilumas, žinoma, labai susijęs su ekonomika, čia mes skirtume 10 procentų. dabar diskusija e, kalba, ar reikėtų Europos Sąjungoje e, na, sumažinti, kiek galima e, tą riziką, ar tiesiog ir už Europos Sąjungos ribų reikėtų taip pataikyti panašias priemonės. Taigi dėl papildomų priemonių jums teikima 20 procentų, bet čia jau būtų tiesiog atkreipęs dėmesys į individualius dalykus, atskirus dalykus. Uh, būtų kreipiamas dėmesys į atskiras e, dalis, atskiras sąlygas. Taip pat į e, institucijos veiksmos sudėtingumą, <clears throat> taip pat atkreipęs dėmesys į anksčiau teiktą e, paramą ir <clears throat> ar IPS E, tiesiog priklauso IPS. Taigi visą tai bus e, numatyta atitinkamo institucijoje, bet, žodžiu, bus laikomasi bendro tokio 20 procentų lygmens. Taigi čia tokia plati apžvalga, bendro pobūdžio apžvalga, kaip bus dirbama. Mes tiesiog stengiamės dirbti taikydami, pateikti duomenis, kurie leistų geriau suprasti rezultatus rezultatus, kuriuos galima gauti taikant minėtas priemonės. Taip pat atkreipiant dėmesį į bankų distribucijas ir individualius e, atskirų institucijų dalykus. Na, toliau mes bandome įdėkti e, tokią bandomąją dar sesiją, e, sistemą rudenį. Čia būtų vieno tokio lygmens mokestis, jį nustatytų bankai. Senoji sistema būtų jau pakeista 15 e, metais. Jis pagrindas bus liktos priežiūros tam tikras mokestis. Tačiau e, taikoma ECB sistema. On the establishment of the SRB, uh, the SRB will be legally established from the entry into force of the Bus uh, irgi pagrindu įmama SRM reglamentu, jau rūpiučio mėnesį turėtų būti patvirtinta ir e, jau turėtų iš tikrųjų pradėti veikti nuo 16 metų sausio mėnesio na, kol šitą reglamentas įsigalius, kol pirmininkas bus patvirtintas, tai bus dirbama laikantis numatytų priemonių. Ne, tiesiog sukurta bus tam, tam tikra speciali grupė, specialus komitetas. Šita darbo grupė sutels pagrindinę dėmesį į keletą dalykų. Pirmiausia, pirmininko, pirmininko pavaduotojų skirimą. Mes praeitą savaitę na, pateikėme medžiagą oficialiajame žurnale tam, kad iki metų pabaigos nariai iš tikrųjų galėtų jau žinoti na, planus 15 metams. Na, planuojame kad maždaug 20-30 žmonių bus pasamdyti. Tai bus tiesiog ekspertai, taip pat ir žmogiškųjų išteklių ir kitus ryčių specialistai, ekspertai. Tai, kas iš tikrųjų yra labai svarbu, kuriant instituciją. Na, Pirmiausia, asadbėjai išlaidos, e, pirmiausia, bus susijusios su samdymu, bet taip pat ir e, pastato išlaikomi, informacinėmis technologijomis. Na, žodžiu, tai tokios pačios pirmosios išlaidos, kurias patirsime. Manau, kad e, komisija mums suteiks galimybę visą tai daryti, visą tai padaryti. Dar e, svarbu, kad nuo rugsėjo mėnesio e, ta specialioji grupė imsis e, jau žingsnių, kad nuo pat pradžių naujoji institucija dirbtų produktyviai. Ačiū labai, panas Pirmininkas. Thank you very much for your very interesting. Ačiū labai už tokią už tokį įdomų pristatymą, taip pat ačiū už tai, kad bedradarbiaujate su mūsų komitetu. O dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjams. Ponas Hakmar, prašau. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti ir už e, komisijos pateiktą pristatymą. Tikrai daug detalių, e, daug darbo reikėjo atlikti ir Aš naiviai įsivaizdavau, kad e, pasiekus politinį susitarimą gruodžio mėnesį 13 metais tarsi visas darbai ir buvo baigti. Tačiau ne, dar turėjo vykti ir visos tos techninės diskusijos ir, ir pastebėjau, kad e, buvo įvairių bandymų tarsi sutrukdyti tiems procesams. Na, bet kuriuo atveju tos techninės diskusijos e, buvo baigtos, tada buvo priimtas sprendimas dėl SRM, bendro pertvarkymo mechanizmo. Ir taip pat buvo bandoma tarsi sukliudyti tam sprendimui, kuris jau buvo priimtas. Tada e, Parlamente taryboje buvo priimti reikalingi sprendimai, dabar kalbame apie įgyvendinimo deleguotosius teisės aktus ir man neretai susidaro, kad tarsi dar bandoma abejoti tais sprendimais, kurie jau buvo priimti. Bet kuriuo atveju e, labai svarbus yra parlamento, šio komiteto požiūris į tuos deleguotusius ir gyvenimo teisės aktus. Manau, kad reikia laikytis to, dėl ko buvo susitarta pirmojo laipsnio teisės aktuose. Na taip, e, kartais tie pakeitimai yra sveikintini, tačiau turiu pasakyti, kad aš kaip pranešėjas manau, kad reikia laikytis to susitarimo, kuris buvo priimtas, nes priešingų atveju tiesiog nebūtų galima siekti pažango, žengti į priekį. Ir man atrodo, kad labai svarbu išvelgti tą platesnį kontekstą, žiūrėti į proporcingumą ir. Man susidaro toks įspūdis, kad komisija galbūt e, bando priepti plačiau negu jų įgaliojimai, tad labai svarbu pasakyti štai ką. Jeigu rugsėjį ar kažkada ketiname patvirtinti šį dokumentą, reikia rezultatą, kuris atitiktų e, RD sprendimus, tai yra e, pertvarkymo direktyvos sprendimus. Ir tai iš ties yra teisėtumo klausimas, tad to nuoseklumo būtina laikytis. Ir kalbant apie vieną iš tų pagrindinių aptariamų klausimų, tikrai puikiai suprantu, kad e, nepaprasta tai padaryti, čia aktualus yra ir proporcingumas. Ir kalbant apie tą fiksuotą sumą, e, kuri E, buvo aptariama nuo pat e, proceso pradžios. Dabar įrašyta į laštinius skliaustus, tačiau bet kuriuo atveju e, mums reikia būti tikriems, kad proporcingumas bus išlaikytas ir Manau, kad komisija deleguotame teisės akte turėtų patikslinti rizikos, pristaikymą prie rizikos savoką. Tačiau, man atrodo, kad netinkamai tai buvo padaryta ir tarsi bandama mm, ne, ne, neatsižvelgti į tą pirmojo laipsnio sprendimą. E, Panašiai situacija yra ir su kitais klausimais. Tad pirmas klausimas, kurį norėčiau užduoti komisijai, yra toks – Ar jūs esate tikri, kad tas darbas, kuris e, dabar yra atliekamas, atitinka e, tuos e, pirmojo etapo sprendimus susijusius su proporcingumu ir su proporcingu rinko, rizikos pritaikymu prie įnašų bei mokesčių. Na ir kad ir ką šiandien pasakytumėte, e, vis tiek situaciją pabaigoje mes vertinsime ir gali nutikti taip, kad, pažiūrėjau, rugsėjai mėnesį suvoksime, kad dėja ne, ne viskas, ne, ne, vis, ne realybė netitinka pasakytų žodžių, tad manau, kad komisija tikrai turėtų laikytis jiems suteiktų įgaliojimų. Ir e, net nebejoju, kad prie šio mano užduoto klausimą dar bus sugrįžta į rugsėjo mėnesį. Ačiū labai, ponė Hokmar. Dabar norėčiau suteikti žodį Ešeriam pranešėjai ir šešėliniai pranešėjai Lizai Ferėja. Taip, ačiū labai. Pirmoji mano mm, pastaba būtų tokia. Na, visų pirma, noriu padėkoti komisijai ir ekon sekretariatui už visą tą atliktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad buvo bendradarbiaujama, uh, Tačiau turiu ir vieną klausimą, esminį klausimą susijusi su metodologija, laiko terminų nustatymais ir taip toliau. Jeigu teisingai supratau, yra galimybė, e, e, kad, kaip komisija sakė, iki Liepos pabaigos bus aptartas tas klausimas, bus baigtas tas klausimas, tačiau tai yra labai svarbu, juk parlamentas ką tik e, E, baigė steigti tą komitetą. Tai yra pirmas formalus posėdis, e, kuriame aptariama šis klausimas, o klausimas yra įtin svarbus, įtin jautrus. Tad, manau, turime užtikrinti, kad nepaskubėtume, juk procedūra tikrai yra mm, Įtin, kaip jau minėjau, jautri, labai svarbu pagalvoti apie rezultatus. Tad pirmasis klausimas būtų susijęs su to laiko planavimu. Na ir čia yra paskutinis sekant susitikimas prieš vasaros atostogas, tad man susidaro toks įspūdis, kad mes dar tik pradedame rimtesnį darbą ir mes net neturėjome galimybės tarpusavėje, tarp kolegų apsikeisti nuomonėmis. Tai tikrai nenorėčiau, kad būtų paskubėta, jų procedūra yra itin subtili Ir turiu dar vieną klausimą, kuris galbūt skirtas ir ECON, ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkui. Tai yra e, pasiekmes susijusios su įdomiu, tačiau ir sudėtingu bendradarbiavimu. Manau, kad mes neturėtume bandyti e, keisti to, kas buvo pasiekta per tą pirmojo lygio susitarimą. Taip pat dar norėčiau pakalbėti apie tą uh, E, e, apie tą faktą susijusiu su visais skaičiais, su kuriais dirbame. Ir e, norėčiau paminėti, pavyzdžiui, kalbant apie rizikos pritaikymą bei tą vienodą komponentą, manau, kad būtų gerai turėti tą moksliškumo analizę ir kodėl buvo buvo pakeistas rizikos pritaikymo daugiklis ir kodėl nuo 0,8 iki 1,2 arba 1,5 buvo pereita ir e, kokios bus galimos šio pakeitimo pasiekmes, ar yra kažkoks modelis, kurio buvo vadovautasi. Na ir kalbant apie riziką bei e, rizikos poveikį tarp 60 ir 50 procentų. Ir jeigu sus, yra kalbama apie finansinės sistemos stabilumą, kalba apie 11 straipsnį, pirmą dalį C punktą, 10 e, procentų, ar tai yra tinkamas skaičius įvertinant institucijos svarbą finansinėms sistemams. Ir šiuo atveju aš tikrai neskau, kad 10 ar 20 procentų yra tinkamas skaičius ar per mažas skaičius. Man tiesiog kyla klausimas, kuo grindžiami tokie skaičiavimai, kokios yra prognozės ir kokie bus tokių skaičių taikymo rezultatai institucijose, nes labai svarbu, kaip suprantu, yra kovoti su e, nereikalinga rizika, jos prisėmimu. Ir man atrodo, kad mums reikia tam tikrų skaičiavimų, prognozių susijusių su tuo, kokie bus galimi šių rodiklių taikymo rezultatai. Aš tikrai nekalbu apie kokybę, jas nekvestionuoju, tačiau, man atrodo, pirmiausia reikia e, pakalbėti apie tai, kodėl mm, rizikos poveikis buvo pakeistas nuo 60 iki 50 procentų, kokios prognozuojamos pasiekmes, taip pat dėl mažųjų bankų norėčiau pakalbėti. Na ir ta siūloma sistema, nežinau, ar yra tinkamiausia susijusi su rizikos apskaičiavimu pagal dydį, ar tikrai reikia neatsižvelgti visus kitus elementus, kurie taip pat yra, mano nuomonė, aktualūs, net jeigu bankas ir yra e, smulkus, nedidelis bankas, juk tai taip pat turi įtakos rizikos profiliui. Ir tai gali daryti nemažą įtaką ir ekonomikai, ir netgi pačiai Europos Sąjungai, taip pat eurozonai. Tad jeigu pažvelgtume į visus smulkiuosius bankus, jie sudaro apie 50 procentų visų bankų veikiančių Europos Sąjungoje. Tačiau atveju mes tikrai nekalbame apie mažą dydį, nes jie tikrai užima nemažą, nemažą dalį. Taip pat norėčiau pakalbėti apie tą tas atsakomybės tarp, tarp grupių. Ir man atrodo, kad tai yra gana didelis, svarbus sprendimas. Ir paskutinėmis žiniomis e, jis dar buvo aptariamas, vertinamas. Tačiau, kaip suprantu, komisija neketina neįtraukti e, tos e, tarp grupinės atsakomybės ir Taip pat norėčiau paklausti, kaip bus sprendžiamas problema su IPS, ar jie bus e, traktuojami taip pat kaip ir kažkokia e, ypatinga e, bankų grupė. Turiu ir kitų klausimų, tačiau turbūt jie yra per daug techniški, per daug detalus, kad būtų galima juos aptarti e, šiame posėdėje. Tačiau, pavyzdžiui, aš nelabai suprantu septintojo straipsnio antrąją dalį. Ir Taip pat aštuntajame straipsnėje yra kalbama apie valstybės narės. Tad man atrodo, kad reikėtų performuluoti, jeigu norite, kad tai būtų taikoma bankų sąjungai. Tad apibendrindama norėčiau pasakyti štai ką. Nemanau, kad mes šiandien jau galime pasakyti taip arba ne ir nuspręsti, kad problema jau baigta spręsti. Asmeniškai aš norėčiau, kad būtų skirta daugiau laiko ir kad būtų galima surinkti detalesnės, išsamesnės diskusijas. E, jos tikrai šiandien neturėtų būti paskutinės, nes labai svarbu e, užtikrinti, kad nebūtų sunaikinta tai, dėl ko buvo susitarta kaip e, dėl bendrojo politinio principo pirmajame etape. Ačiū. Ačiū Elizai. Taip. Be abejo, šis komitetas e, e, šiandieną posėdžiauja šio klausimu, taip pat bus surinktas susitikimas techniniu lygiu, tačiau dėja, kaip Eliza sakė, negaliu garantuoti, kad turėsime galimybę mm, pateikti jau šiandieną galtinius e, atsakymus dėl šių komplikuotų elementų, tad bet kuriuo atveju rugsėjo pradžioje E, būtų gerai dar kartą susirinkti, apsikeisti nuomonėme šiuo klausimu ir tai padarysime po e, techninio lygio susitikimo, pažiūrėsime, kaip būtų galima e, pritaikyti mūsų darbo tvarkės ir kad liktų pakankamai laiko šiam komitetui aptarti tuos svarbius aspektus. Dabar norėčiau suteikti žodį Keis Vimbo ECR vardu. Dėkoju pirmininkė, aš pritarsiu Elizai. Tikrai šis komitetas suformuotas neseniai, o šis e, dokumentas jau buvo paruoštas ir praėjusiai kadencijai, praėjusios kadencijos metu nebuvo patvirtintas tik dėl rinkimų. Dabar man kyla klausimas, gal tikrai yra nedaug laiko mums naujam komitetui užtikrinti, kad tikrai buvo gerai sutarta dėl pirmojo lygmens. Aš kalbu kaip koordinuotoja ir ne kaip naujoji šešiolinė pranešėja, kadangi laiko yra nedaug e, visgi reikėtų uh, atsižvelgti į tai, kas buvo sutarta anksčiau ir reikėtų lankščiai interpretuoti pirmąjį lygmenį. Aš norėčiau palaikyti tą lankstumą ir manau, kad dėrybų komanda taip pat šiandieną yra susirūpinusi. Mums reikia procedūros tikrai džiaugiuosi, kad komisija šiandieną pristatė komitetui kitus etapus ir kur link mes einame. Yra daug kitų ataskaitų, kurios bus paruoštos ir aš norėčiau, kad būtų pristatomi visi šie deleguotieji aktai, e, kad jie būtų mums pristatomi ir Mes turime daug kitų ataskaitų susijų su e, rinkomis ir įvairių ataskaitų, kurios buvo rengiamos ir praėjusios kadencijos metu. Taigi norėčiau toliau paskatinti šias diskusijas ir taip pat mums reikėtų ir rašytinės ataskaitos tam, kad nariai galėtų susipažinti su šia informacija pateikta raštu. Kai kam galbūt reikės paaiškinimų nes labai svarbu suprasti šiuos dokumentus tam, kad mūsų komitetas galėtų tinkamai sureaguoti dėl laiko terminų jau buvo minima, kad 3000 atsakymų buvo gauta iš viešųjų konsultacijų su visuomenė. Mums reikėtų taip pat šios informacijos tam, kad galėtume atsižvelgti, e, bet vis dėlto iki šio mėnesio pabaigos to padaryti, manau, nespėsime. Turime 2015 e, e, sausiai numatytą antro ligmens pabaigą, bet vis dėlto reikėtų pergalvoti tuos terminus, kad galėtume spėti viską padaryti. Jungtinėje karalystėje, žinoma, susiduria su savo sunkumais ir šiuo metu bankuose yra kilę problemų. Taigi reikėtų būti tikriems, kad įvairūs įvairūs korekcijos mechanizmai bus veiksmingi. Bankai turėtų galėti prisidėti prie fondo, bet vis dėlto reikėtų įsitikinti, kad pirmasis ligmuo bus gerai įgyvendintas. Ir intergrupė taip pat kėlė sunkumų įvairiems, renkiant įvairius dokumentus. Reikėtų galbūt skirti daugiau laiko. Taigi, ponė pirmininkė, mums reikia daugiau laiko, kad galėtume susipažinti su šiuo dokumentu. ECR taip pat reikia laiko naujam šešėliniam pranešėjui paskirti, taigi norėčiau, kad laiko terminai būtų pratesti ir uh, kad e, galėtume nu, nukelti laiko terminą, kuris numatytas Liepos pabaigoje. Dėkuoju. Kaip jau minėjau, aptarsime šį klausimą ir koordinatorių posėdžio metu šiandieną. Dabar Silvi Gular. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju komisijai už nuveiktą darbą, už šios pirmosius elementus. Man kyla įspūdis, kad reikia ieškoti pusiausvyros. Žinoma, laiko reikia daugiau naujiems kolegoms ir nereikėtų pavėlinti darbo, kuris jau buvo nuveiktas. Mes suprantame, kad tai yra svarbus didžiulis dokumentas. Galėtume ieškoti sprendimų rugsėjo pradžioje. Aš tikiuosi, kad frakcijose, kur dar nėra pranešėjų, tai bus įmanoma padaryta, padaryti. Dvi pastabos. Visų pirma, mums reikia užtikrinti bendrosios rinkos integralumą, vientisumą. Taigi nereikia fragmentavimo, reikia vienodai elgtis su e, visais subjektais ir su patronuojančiomis įmonėmis ir kad būtų taikomos vienodos sąlygos kad išliktų bendrosios rinkos vientisumas. Mes turime užtikrinti bankų e, kapitalų cirkuliavimą. Na ir dar rizikos klausimas. Manau, kad reikėtų tikrai atsižvelgti į esančią riziką ir, kaip minėjo Eliza, dydis ne, ne, ne vienintelis e, klausimas, reikėtų atsižvelgti ir į bankų veiklą. Na, reikėtų techninio posėdžio metu tai išanalizuoti ir tikrai apsvarstyti, iki kurios datos galėtume dėl viso to susitarti. Dėkoju. Mariza Matijas iš Guė. Dėkoju. E, dėkoju už tai, kad mums atsirado galimybė analizuoti šį svarbų klausimą. Tikrai yra didelis skirtumas tarp to, kas buvo sakoma prieš rinkimus. Jau atrodo, atrodė, kad bankų sąjunga turėjo jau būti įgyvendinta ir taip pat, kad jau turime bendrą pertvarkymo mechanizmą. Na, o dabar atrodo, kad situacija pasikeitė ir tik tai iki kitų metų e, Liepos mes turėtume sulaukti rezultatų mokesčių mokėtojai ir piliečiai prieš rinkimus buvo patikinti, kad daugiau e, nuo krizių jie nenukentės. Matome, kad visgi atrodo procesas labai lėtas ir dėl to gali atsirasti naujų problemų. Jeigu pažiūrėsime, tarkim, į rizikos kriterijus, kurie taikomi mažiems bankams, manau, kad komisijos pasiūlymas kelia nerimą. Bankų dydžiai E, na, tai ne tik kapitalo suma, bet taip pat ir reikia atsižvelgti, tai vertinant taip pat ir į pačią šalį. Pažiūrėkime, kokia situacija Portugalijoje. Yra bankų už spiritų santų. Tai yra bankas, kuris patyrė nuostolių maždaug 5 procentus BVP. E, Tai yra bankas, kuris yra dalyvaujantis, kuris dalyvauja taip pat ir socialinėje sistemoje. Aš esu tikras, kad komisija e, seka šio banko situaciją. Bet pagal kriterijus tai nėra laikomas didelis bankas. Vis dėlto jis prisideda prie e, aukšto lygio sisteminės rizikos Portugalijoje. E, Na ir manau, kad tai kelia didelę sisteminę riziką ir visai Europos ekonomikai. Tik jeigu mes kalbame apie pirmąjį lygmenį, reikėtų nustatyti kredito liniją, kuri turėtų būti iki tol, kol jau bus e, sukurtas pertvarkymo fondas. Man kyla klausimas, ar tikrai ta kredito linija galėtų užtikrinti pakankamas garantijas piliečiams. Tam, kad piliečiai galėtų būti ramus ir žinoti, kad bankų pertvarkymas galėtų būti gyvendintas, nekeliant pavojus patiems piliečiams. Mes matome, kad iki milijardo eurų buvo prarasta kilus bankų kriziai ir turėjo mokesčių mokėtojai visą tai padengti. Taigi mes norėtume sužinoti, ar ši sistema jau veikia. Dėkuoju. Sven Giggle. Norėčiau padėkoti komisijai už tai, kad atvyko ir pristatė esamą situaciją. Tai yra tikrai toks darbas, kuris yra susijęs su deleguotaisiais aktais ir kitais aspektais. Manau, kad parlamentais turi tikrai tam skirti daug dėmesio, nes 70 milijardų eurų e, per kitus 8 metus turėtų būti skiriama šiai sistemai. Taigi tai yra tikrai didžiulis sprendimas ir parlamentas turės pasakyti teigiamai arba neigiamai dėl šio klausimo. Taigi mums tikrai reikia į tai labai rimtai atsižvelgti. Ir TVF pastebėjo, kad dideli bankai gauna implicit subsidy 200 milijardų eurų kas metus. Mes turime tam tikrų bankų, kurie per dideli bankrutuoti. Ir vis dėlto dar yra abejonių, ar bankai būtų gelbėjami. Rinka šiuo metu dar negali prisijimti tų gelbėjimo rizikų. Yra jau tokių bankų, kurie netiesiogiai e, subsidijuojami. Taigi svarbu, kad įnašas į fondą būtų proporcingas rizikai, kaip kad to reikalauja įstatymai. Ir kad nebūtų naujų netiesioginių subsidijų tokiems bankams, kurie per dėlį bankrutuoti. Slygiu buvo nuveikta darbo ir Visgi man keista, kad tas rizikos faktorius yra iki 0,5 procentų. Taigi, pasižiūrėjus į skaičius, galime pasakyti, kad kai kurie bankai pasitelkia rizikingą verslo modelį, uh, ir taip pat ir FDRC pasižiūrėjus JAV, matome, kad skirtumas yra 128. Taigi, man kyla klausimas, kodėl komisija iki šiol parengė tik 0,8, 1,2 ir 1,5. Taigi, atrodytų, kad nėra atsižvelgiama į e, rizikos reikalavimus nustatytus teisės aktais. Ir aš nesu tikras, ar tikrai išvestinėms pozicijoms reikėtų tam tikrų apsauginių priemonių. Na, iš tikrųjų, tai pasitarnautų įmonėms, e, bankams. Taip pat ir MREL klausimas yra e, svarbus. Visgi mes nemanome, kad e, risk-rated assets turtas turėtų turėti per daug svarbos. Ir Yra tokių bankų. Peter Zimon ataskaitoje taip pat juos minėjo. E, jiems yra taikomos institucinės apsaugos priemonės. Visgi deleguotojų aktų pasiūlyme e, yra rašoma, kad bankas apskritai turėtų du kartus e, sumokėti apsauginį įnašą. Taigi reikėtų rasti bendrą poziciją, bendrą vardiklį tarp valstybių narių. Ir įnašai tikrai turėtų tikti rizikai. Taigi daugiklis turi būti pakankamai didelis ir taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tai, kad mes dirbame rinkoje, kur per didelį bankruotį bankai jau gauna didelės subsidijas. Thank you, EFGD. Labai ačiū, panas pirmininkė, ir ačiū komisijai už uh, pranešimą. A, taip, mes kaip nauji nariai, kurie stengiasi iš tikrųjų perprasti tą informaciją ir dokumentus. Uh, ir žiūrėti, kodėl čia tokia įvairovė e, nuomonių. Na, aš pabandysiu per vasaros atostogas iš tikrųjų pasistengti suprasti. Norėčiau e, pasakyti, kad kad man ne visiškai aišku, ar tai liečia tik tai eurozonos bankus, ar čia įjungti ir neurojungos zonos bankus. Uh, Na, vėlgi, kai kalbame apie tuos papildomus rizikos veiksnius. Na, aš bandau tiesiog peržiūrėti e, šitą analizę e, sistemos apie tai, kas yra daroma Taigi aš noriu įsitikinti, kad ekonominė nauda uh, būtų pastebima. Man atrodo, kad ekonominė nauda patirtų tik tai didieji bankai, mažųjų bankų sąskaita. Todėl aš norėčiau uh, tam tikros nuorodos, uh, kuri pasakytų, kad, uh, kad visiems bankam uh, būtų turbūt vienodai taikoma. Uh, na, kad turi būti tam, tikra ekonominė, tam tikras ekonominis pagrindas, kuris uh, leistų pasiekti tokios uh, e, pusiausvėros. Norėčiau, kad būtų paaiškinta, kaip buvo prieita prie išvados, kuri buvo pateikta. Na, aš ne visiškai sugebėjau pats a, e, padaryti išvadą, nepakankamai galbūt dar susipažinęs su viskuo, galbūt rugsėjo mėnesį būsiu tikresnis dėl išvadas. Norėčiau dar paklausti, ar tai yra jau galutinis rizikos sąrašas, kuris liečia tiek eurozonos bankus ir ne eurozonos bankus, e, čia galbūt tie, kurie bazilėje, tarptautinės organizacijas. E, man atrodo, kad bet kokia e, rizika, tai yra ir defliacija, ir bankų veiklos sulėtėjimas, ir darbo vietų praradimas ir panašus dalykai. Uh, Man atrodo, tai yra rizikos faktoriai, o čia jie liktai nesispindi. Na, man atrodo, kad <laughs> jeigu dar neįtraukta, tai man atrodo, čia yra labai aiškiai numatomi rizikos veiksniai. Bet šitame dokumente tokias rizikas, tokias rizikas nekalbama, taigi man įdomu, kodėl. Ačiū. Na, naujasis IPP e šešėlis pranešėjas dėl to. Daugiau, kad buvo pasakyta, aš pabandysiu trumpai pakalbėti. Manau, kad svarbiausias e, visų klausimas yra, e, na, tiesiog kiek, kiek bus pagalba iš banko bus, o kiek iš šito rizikos fondų. Na, aš iš e, komisijos negirdėjau aiškaus atsakymai tai. Taigi aš turėčiau sužinoti, kokia sistema yra sukurta, na, kuri remiasi vat, visos to detalės, kaip apie išvestinius šitos fondus ir jų, kokia rizika atskiriems bankam kyla. Taigi, kur ir kokia yra ta bendroji sistema? Na, jūs kalba apie tas, kad atėjo pervedimai iš vieno banko, kita bus ten tvirtinami, kitiems ne. Na, vėlgi, mes kai kalbame o, iš emir e, teisinių aktų, mes o, matome tam tikras taisyklės. O dabar o, iš to, ką mes iš jūsų girdėjome, tai lyg tarp, tarp grupinių visokių ten sandorių mums reikės lyg tai naujų taisyklių. O kaip dėl paskolų mažom ir vidutinio dydžio įmonėms? Taip, vėlgi čia mes turėtume kalbėti apie tam tikras garantijas. Na, mes dabar kalbame su Italija, Italija pirmininkaučiomis šalimi, kaip iš tikrųjų padėti uh, mažom ir vidutiniai dydžio įmonėm prieiti prie uh, kapitalo rinkų. Uh, Žinoma, galėčiau paminėti dar keletą klausimų, kuriuos iškėlė kolegos. Ir šitų komentarų, kurie šiandien išgirdome pagrindu, na, man atrodo, aš labiau esu motivuotas balsuoti už. You, Marcus. Now we have time. Na, man atrodo, dabar tiesiog atskiriems kalbėtojams, jeigu kam būtų kiltų, kam kiltų klausimas. Uh, jei pagausiu kieno žvilgsnį, bet nedaugiau kaip dvi minutės, viskam mes galime skirti tik tai 15 minučių. Taigi klausimus galime teikti iki 15 minučių po 12. Pirmasis yra kolega Bar. Labai ačiū pirmininkė. Taip, aš tiesiog tai, kas jau buvo kalbėta. Aš gana nusivylęs tuo, ką mes šiandien išgirdome. Nemanau, kad, kad tai duotų mums labai tvirtą pagrindą, e, kuriuo remdavėsi galėtume priimti sprendimą. Taip, tik dvi minutės buvo skirtos, tai aš ir iškėliau tai, kas svarbiausia. Norėčiau pakalbėti apie na, tą riziką ir kaip. Und Größe eben doch zwingend erhöht werden müssen, sodass äh, die großen man atrodo, kad didesniem bankam, didiesiams bankams. Jie turėtų mokėti na, didesnį priedą prie to, na, to bendro, bendrų įmokų. O mažiai bankai turbūt jiems turėtų būti numatyta mažesnės įmokos. Tačiau tas rizikos elementas. O mokesčiai mažesnės bankams turėtų būti sumažintas. Vėlgi, kada kalbama apie veiklos tą koeficientą numatytą. Vėlgi, dideli bankai. Didiesim bankams turbūt galima būtų rasti geresnių kriterijų. Man atrodo, čia dar reikia gerokai padirbėti. Genau. So next piece. Speaker Peter Simon. Ja, ich möchte versuchen. Taip, jau girdėjome daug a, nuomonių. Norėčiau pabrėžti dar tuos 10 procentų svarbą. Taip, aš visiškai sutinku su Eliza, kad tai na, tiesiog jokinga. Kodėl mums dėl viso šito sukti galvą? bankai na, tiesiog turi tam tikrą sistemą, bet ta sistema yra, na, tiesiog leisti jam ir sugriūti. Aš nežinau, ar mums reikėtų čia susirinkus kalbėti apie to 10 procentų. Dėl rizikos veiksnių, na, dėl jų sudėtingumo. Reikia kažko, kas veiktų panašiai kaip garantijos sistema Vokietijoje ir Austrijoje, kas užtikrintų didesnį stabilumą. 20 procentų, apie kuriuos ten kalbama, yra tiesiog jokinga. Na, taip, jeigu būtų krizė, bet krizės jie nepatyrė, tai man atrodo, tas koeficientas turėtų būti žymiai didesnis. O dėl investicinių paskolų e, vietos bankai, nacionaliniai bankai, kurie teikia tokias paslaugas, kur čia garantijos? Man atrodo, kad tiesiog mes su tuo sukeliame dar didesnį pavojų mažoms ir vidutinio dydžio įmonėms. Ponas D. Dimazijai. Ačiū. Na, šios dienos diskusija parodė, kad yra dar viena neįspręsta problema. Visi kalbėjusieji kalbėjo apie tą na, sisteminę svarbą. Kodėl mes iki šiol neatskyrėme bankų, bankinių sistemų? Jeigu iš tikrųjų Na, apskritai kalbant apie vidinės ir vidinės rizikos veiksnius. Mes turime labai iš tikrųjų mokius bankus, kurie turi likvidumo problemų. Nesuprantu, kodėl rimti bankai taip kaip pavyzdžiui e, Vokietijos e, taupamasis bankas. E, na, tiesiog vieno lygmens mokesčius. Jie tiesiog išsiperka iš visų, iš visų problemų, iš visų rizikų. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Na, tiesiog sekiau labai didžiai ką kiti kolegos kalbėjo, proporcingumo e, klausimas labai svarbus. Kitas klausimas tai vėlgi konkurencija. E, kai kurie, kai kurie pasiūlymai man skamba labai dirbtinai. 300 e, milijonų ten kredito sumos, kodėl, kodėl ten 5 ar 6 milijonai daugiau ar mažiau. Vėlgi konkurencinė analizė tai yra analizė, kuri turėtų būti tesama ir kuri užtikrintų, kad mažieji bankai e, tiesiog nemokėtų per didelių sumų į šitą fondą. Jeigu jie visiškai nedalyvavo e, kūrent e, šitą krizę, kodėl jie turėtų tokias naštą savo pečių prisimti. Mes apie tai girdėjome iš daug kalbėtojų. E, mes turėtume taip pat e, atkreipti dėmesį į rodiklius, koeficientus, kuriais mes e, vadovausimės. Svarbu, kad būtų na, tam tikras, na, pasižiūrėti irgi, kokius, kokių rezultatų mes galime laukti. Donata. Aš turiu labai konkretų klausimą susijusi su e, rizikos koregavimo klausimais. Vėl e, grįžtu prie to paties, kad mažai bankai mokėtų didiesiant bankams. Bet jūs taip pat galite įsivaizduoti situaciją, kada mažas bankas e, gali dėl tam tikros padėties pasirodyti rizikingu ar tas preferencinis elgesys tokiais uh, atvejais, na, jo bus atsisakyta ir kaip sistema uh, žiūrėsi tokias situacijas. Na, vėlgi, kada kalbam apie verslo modelį, nors čia nekalbama kaip apie svarbų rizikos veiksnį, faktorių, aš suprantu, kad, uh, man atrodo, įvairiose srityse kyla įvairūs e, rizikos veiksniai. Taip, gali būti daug tokių situacijų, kada tie verslo modeliai liktai migruos iš didesnės rizikos ryties, mažesnės rizikos ryties ar priešingai. Taip pat reikia tiesiog vėlgi atkreipti dėmesį į tą verslo modelių tokią migraciją. Ar jūs turėti čia galvoje e, kaip ir, ir, ir tuos būsimus gal, galimus narius. Ačiū, Danuta. Na. Taip, labai trumpai. Mes kalbame apie mažus bankus, didelius bankus. Svarbu, kad didieji bankai kurie iš tikrųjų na, nėra labai rizikingi, kad jie neturėtų mokėti mažiesiems bankams, kurie iš tikrųjų kelia didelį riziką, arba priešingai, kad mažieji bankai, kuriem negrėsia jokia rizika, turėtų mokėti didelius įnašus. Mes nekalbame apie tai, ar geri teisės aktai, ar negeri aktai, jie tiesiog jau yra priimti. Mes tiesiog bandome ieškoti kompromisu. Uh, ir e, tie kompromisai siekia įvairių tikslų. Mes kalbame apie tai, kad komisija dabar e, ar mes suteikėme mandatą, ar jį jau peržengė e, ribas. Na, ir mūsų diskusijose labai mes ir kalbame apie tai. Al, na, reikėtų tolesnio dar posėdžio rugsėjo mėnesį prieš tai, kol komisija pateiks savo galutinį variantą. Ir tai suteiktų galimybę tiems, kurie galbūt nepakankamai susipažino su visomis detalėmis, galėtų jau susidaryti nuomonę, bet nepatarčiau labai visiems gilintis į detalės, nes jos labai nubodžias. Ačiū, kalbėsiu trumpai, reikia vos 30 sekundžių. Tik norėčiau informuoti kolegas, kad panašios diskusijos jau vyksta dėl rizikos proporcingumo apibriešties esančio DGS gairėse. Ir man atrodo, kad taip pat reikėtų ekspertų susitikimo, kad būtų galima susipažinti su indėlių garantijų sistemos teisės aktu, nes tai yra susiję ir su MBI. E Ačiū labai. Manau, kad galimybė pratesti šias diskusijas rugsėjo mėnesį tikrai yra sveikintina, o dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Buvo tikrai užduota nemažai klausimų, tad nekantraujame išgirsti komisijos atstovo atsakymus. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Tikrai labai įvairios nuomonės buvo išsakytos ir Kalbant apie komisijos požiūrį, mes tiesiog bandome vadovauti suteiktais įgaliojimais e, skaidriai, atvirai ir kiek įmanoma tiksliau, nes, pažiūrėjau, ekspertų grupės buvo, gavo visus dokumentus, kuriuos gavo ir um, valstybės narės. Ir yra mm, keletas būdų, kaip galima sąžininkai laikytis savo įgaliojimų, jog e, Iš ties ne viskas e, yra pasakyta, kai tai išdėstama juodo ant balto, tikrai yra mm, e, tam tikrų manevravimo galimybių ir, kaip jau minėjau, vyksta tikrai nemažai darbo ir bandoma sąžiningai laikytis pirmojo etapo e, sprendimo nuostatų, tačiau tikrai uh, E, kelių tai padaryti yra ne vienas. Norėčiau pakalbėti apie proporcingumą. Tikrai galėčiau pritarti jūsų paskutiniai pastabai. Ir būtent tai mes ir bandome padaryti. Tikrai nėra jokių priežasčių, kodėl didėjai bankai turėtų mokėti už mažuosius bankus. O kalbant apie ponios Hubner pateiktą klausimą, tikrai nėra jokių priežasčių, kodėl smulkėjai bankai, kurie įmas e, rizikingų projektų, e, turėtų imunitetą e, ir ne, ne, neprivalėtų už tai mokėti. Tai tikrai nėra teisinga. Tai tikrai jokių būdų maži bankai nuo tos prievalės nėra atleistina, o maži bankai tai yra turintis mažiau nei 300 milijonų ir Yra tam tikros apibrieštis naudojamos ir dideliam bankui apibriešti. Tai yra 80, 80 milijardų suma. Na ir Na ir kalbant apie tos mažus bankus ir apie tai, kad jie neturi visų tų e, e, specialių priemonių skirtų apsisaugojimui buvo pasiūlyta ta sistema susijusi su fiksuota suma lamsam. Ir kalbant apie BRRD, ta suma yra proporcinga, tad norėčiau prisiminti pono Volfo pastabą dėl eurozonos, ne eurozonos. Kalbant apie su parlamentu pasiektą susitarimą, buvo nuspręsta susijęti e, e, ir pristatyti tą visos sąjungos režimą, tai yra BRRD deleguotąjį aktą ir tai, kaip jis būtų įgyvendintas bankų sąjungoje, tai yra SRM įgyvendinimo aktas. Tad nors, parla, e, nors parlamentas neturi balso teisės dėl SRM įgyvenimo teisės akto, vis dėlto e, Reikia pasakyti, kad mes norime, kad sistema būtų tokia, kad į deleguotąjį aktą būtų įtraukta daugiausia elementų ir didžioji dalis bankų sąjungos bendrausios rinkos negalėtų nutolti nuo to, kas daroma, yra daroma visur kitur. Ta tiesiog norima kuo didesnio nuoseklumo, vienodo įgyvendinimo bendrojoje rinkoje. Na, o grįžtant prie tos e, fiksuotos sumos. Taip, ponė Hubner. Dokumente yra konkreti nuostata, tą dokumentą mes jums išplatinome ir ten yra sakoma, kad e, jeigu SRB e, mano, kad vienas ar kitas bankas, kuriam taikoma ta fiksuotosios normos sistema, vis dėlto to E, turi tokį rizikos profilį, kuris e, netitinka šios bankų kategorijos e, profilio, tada yra galimybė netekti to statuso, nes tas statusas nėra suteikiamas amžiams. Jeigu jūs esate smulkusis bankas, turintis mažą rizikos profilį, tai nereiškia, kad tokį titulą išlaikysite visą laiką. Na, O kalbant tos vertinius koficijantus, virčių koficijantus, na, faktas yra toks, kad e, bendra suma turi būti 100 procentų, jeigu vienur e, suma yra didesnė, kitur mažesnė, turi būti išlaikomas balansas. Ir pagrindinis klausimas susijęs su e, tuo skirtingų blokų koficijantų įvertinimu. Na ir aš jau pristačiau tam tikrus faktus, na, jie dar yra gana preliminarūs, tačiau atsakant į jūsų klausimus, aš tikrai nenoriu pasakyti, kad Liepos pabaiga jau yra ir proceso pabaiga. Aš tik sakiau, kad Liepos pabaigoje e, įvyks paskutinis darbo grupės posėdis, jų iš viso bus įvykę aštuoni. Aš visose juose dalyvavo ir ekon sekretoriatas, tad vargu ar surengus 9 ar 10 į tokį darbo grupės posėdį dar e, pavyktų kažko papildomo pasiekti. Man atrodo, kad tikrai jau buvo padaryta tas, tai, kas galima. Be to, kaip minėjau, yra juk ne viena galimybė įgyventi BRRD. Tų kelių yra keletas, o jeigu tas kelias būtų tik vienas, tada turbūt mums reikėtų deleguotojo teisės akto. Dabar dėl tų didžiųjų bankų. E, kai kurie iš jūsų sakėte, kad 10 procentų yra jokinga suma, tačiau labai svarbu atsižvelgti į tai, jog mes nekalbame, e, kurie bankai e, turėtų būti pertvarkiami ar kurie ne. Tiesiog bandome įvertinti tą tikslinį lygį ir girdėjome taip pat ir jūsų klausimus dėl viršutinių ribų. Ir kalbant apie dabartinę sistemą, ir apie tai, kad, pavyzdžiui, e, būtų e, neribojama ta viršutinė riba, na, būtų gerai, kad tai būtų, bet tačiau taip nėra. Dabar buvo pasirinktas 1,5 skaičius ir kalbant apie tą neribotą rizikos e, faktorių, rodiklį, dėje Tai sudėtingai gyvendinti, nes kiekvieniems metams nustatomas konkretus tikslinis rodiklis ir kai jau jis pasiekiamas, jis pasiekiamas. Tačiau, kalbant apie tą daugiklį 1,5, e, pavyzdžiui, Deutsche Bank atveju, tai yra susijęs su e, įnašų kiekiu, tačiau, pavyzdžiui, kalbant apie e, vidutinio ar mažo dydžio banką, e, situacija yra kiek kitokia, nes pirmasis komponentas atitinka banko dydį ir kalbant apie BRRD, labai svarbu išlaikyti proporcingumą. Tad kalbant apie pono Ogmark pastabas, mes tikrai bandame laikytis e, e, Europos parlamento suteiktus įgaliojimus Taip darysime ir ateityje. Ir tikiuosi, kad bus galima dar organizuoti diskusijas ir rugsėjo mėnesį. Tikrai rūpiučio pirmą neužsivers visos galimybės, tačiau jeigu norime, kad sistema tinkamai funkcionuotų, reikia nepamiršti, kad yra gana griežti laiko terminai, numatyti pagal tą pirmąjį etapą, pirmąjį lygį. Tai tikrai reaguojant jūsų pastabas, e, turiu pasakyti, kad nelabai ką galime ir pakeisti. Suprantu, kad tai nėra paprasta, tačiau yra taip, kaip yra. Ir be abejo, e, visada bus nepatenkintų pusių, daugiau ar mažiau nepatenkintų pusių, nes be abejo sistema nėra tobula. Tačiau mes bent jau galime pabandyti susitarti dėl sistemos, kurie atitiktų BRRD. Ir Net nebėjau, kad to trokšta ne tik komisija, bet ir parlamentas. Ir ne visada be abejo pavyks atsižvelgti į kiekvienos valstybės narės pageidavimus. Be abejo, puikiai suprantu e, valstybių narių nuomonę, tačiau komisija vadovaujasi šiek tiek kitokia nuomonė. Dabar dėl e, ponios Ferreros e, kitų išsakytų pastabų dėl Liepos mėnesio į tą klausimą jau atsakiau. Tikiuosi, kad diskusijos tęsės ir rugsėjo pabaigoje. Ir tada komisija jau privalės kažką konkretaus pateikti, pristatyti. Ir komisija tikrai daro viską, ką gali. Uh, E, įtraukdama ir tarybą, ir Europos parlamentą į tuos procesus susijusius su deleguotojų teisės aktų rengimu. Ir mums atrodo, kad e, mums tai e, reikėtų vertinti kaip tokį išimtinį atvejį. Ir tikimės, kad visos šalis susitars. dėl to, kas buvo pasiūlyta. Dėl to 10 procentų klausimą, man atrodo, jį jau atsakiau. Taip pat paaiškinau, kodėl dydis yra sistemos pagrindas, tai yra pagrindinis rizikos komponentas. Tad e, e, tas daugelypis požiūris yra taikomas ir e, Buvo galima pasinaudoti ir kita e, galimybė, tačiau ji mums nepatiko, nes mums atrodė, kad ji tinkamai neatspindėjo rizikos ir mes norėjome tokios formulės, e, pagal kurią rizikuojančios įmonės turėtų už tai sumokėti ir e, tas dauginimų pagrystas požiūris mums pasirodė tinkamas. Dabar kodėl buvo 60 procentų sumažinta iki 50 procentų? Man atrodo, kad ankstesnėme pasiūlyme tas e, finansavimo lygis, koficientas buvo šiek tiek per mažas. Na ir e, bankas e, su problemomis gali susidurti dėl tos rizikos, kurios prisima, arba dėl uh, E, turimų lėšų ir mes nusprendėme, kad e, reikėtų sumažinti e, turimų lėšų dydžio svertinį koficijantą ir bet kuriu atveju kažką rinktis reikia ir bandoma rinktis visada geriausią variantą. Dabar dėl tų smulkiųjų bankų. Jeigu jie nėra maži, jiems taikoma ta pati sistema, na, o jeigu jie yra maži ir jie rizikuoja, tada jie nebedalyvauja toje e, vienkartinės ar fiksuotos e, sumos e, sistemoje. Ir jeigu bankas netitinka to vidutinio rizikos profilio taikomo uh, tokiai bankų kategorijai, e, tiesiog jie pašalinami iš tos fiksuotos e, normos sistemos ir viskas skaičiuojama pagal įprastą formulę. Dabar dėl Dabar dėl tos tarpgrupinės atsakomybės tikrai sudėtingas klausimas ir E, ponas Bernsas minėjo, kad reikėtų laikytis tų skaičiavimų, kurie jau e, buvo pasiūlyti. Tačiau jeigu tai padarytume, e, susidurtume su problemomis susijusiamis su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. Ir be abejo, tikrai rizikinga veikla ir kaip tai reikėtų tinkamai padaryti, kaip atsižvelgti į skirtumus apskaitos sistemose. Iš ties visą tai rodo, kad šis klausimas dar, e, dar nėra pakankamai pribrendęs ir tokio požiūrių vadovaujasi ir komisija. Bet to turbūt žinote, kad ir valstybėse narėse nuomonės e, gana ženkliai išsiskiria dabar ta tarp grupinė atsakomybė. Manau, kad čia labai svarbu atsižvelgti į tai, kad jei nebus vadovaujamasi e, tą formulę, e, tiesiog bankai du kart bus priversti mokėti už tos pačius dalykus. Tad labai svarbu rasti būdus, e, E, kaip tinkamai viską išspręsti. Ir kalbant apie tos nacionalinius fondus, esančius iš eurozonos ribų. Ir iš ties labai svarbu vertinti visus elementus, be abejo, sudėtinga situacija, reikia atsižvelgti visus tuos ribojimus. Tačiau kalbant apie tarp grupinę atsakomybę, ją reikia išlaikyti. Ir e, Pone Jarūn, jūsų sekretariatas dalyvavo visose susitikimuose. Manau, kad jis tikrai galėtų pateikti visų susitikimų raštiškas ataskaitas, jeigu to pagidaujate. Dabar ponios Guvar užduoti klausimai. Jūsų išreikšti klausimai tikrai mums yra svarbus ir štai dėl ko mes E, daug apibrieščių e, pateikėme deleguotosiuose aktuose. E, tai yra demokratinė kontrolės priemonė ir tai yra privalumas vidaus rinkai. Kaip minėjau, E, bankų e, sąjunga naudoja tam tikras, nenaudoja tam tikrų taisyklių. Dėl rizikos e, mes tikrai sutinkame su jumis, tikrai dydis yra rizikos elementas. Ir visgi atsižvelgus į tai mes jau, tai jau į tai jau atsižvelgiame. Antraip gali būti atsirasti netinkama sistema kur arba visi fondai bus tam tikrame uždarame portfelyje. Pon, ponė, ponas Matijas dėl kreditų linijos. Na, tai iš tikrųjų nėra komisijos arba parlamento rankose. Manau, kad ponas Padovan galėtų tai atsakyti geriau už mane. Ir aš suprantu, kad valstybės narės padarė jau pažangos Eurogrupėje, bet nereikėtų suklysti. Mes turime e, jau e, sistemą, kurią minėjo vienas iš pasisakiusių asmenų. E, ši, ši sistema turėtų veikti Liepą, kitų metų Liepą. Vis dėlto sistema jau buvo patvirtinta. Ši, e, ši, šią sistemą įgyvendinti reikia daugiau laiko. Ir praeitįje turėjome AQR ir e, pra, e, su praeities instrumentais dar dirbsime ir e, toliau. Pone Gigolta. Aš atsakiau jau dalį jūsų klausimų dėl subsidijų dideliems bankams. Mes dėl to patvirtinome BRD, BRD ir SRM e, reglamentą, todėl kad komisaras Barni minėjo, kad reikėjo reformų. Na, apie tai dar diskutuosime ateityje. Paaiškinau dėl e, lubų ir dėl žemiausios vertės, kalbant apie rizikos vertinimą. Na ir daugelis e, iš jūsų minėjo IWA. Pirmininkas, dėja vertėjams e, reikia nutraukti darbą, tai galbūt galėtumėte užbaigti savo pasakymą. Na, daug buvo klausimų, taigi tikrai labai sunku visus atsakyti per tiek mažai laiko. Atsiprašau už tai, kad neatsakysiu. Dėl IWA. E, yra surinkta duomenų, kad kai valstybės pagalba turi būti skiriama, tada šis rodiklis yra didelis. Ir e, tai nereiškia, kad e, tikrai tas e, pagal riziką įvertintas turtas yra, yra rodiklis, į kurį neatsižvelgiama. Na ir tas RWA turi būti prižiūrimas arba centrinio banko tiesiogiai prižiūrimas arba netiesiogiai e, prižiūrimas. Taigi, jeigu jūs manote, kad matė praeitėje, kad tas e, pagal riziką vertintas turtas e, nebuvo patikimas, tai dabar turėtumėte pakeisti nuomonę. Na, o dėl turtų. RWA iš tikrųjų yra ganėtinai gera priemonė tam, kad įvertintume riziką. Manau, kad atsakiau jau dalį, didžiąją dalį klausimą, atsiprašau, jeigu neatsakiau. Atsakiau daugeliui, daugeliui um, narių, kurie uždavė klausimą. Dar e, dėl IPS. Na tikrai, IPS e, suvienyje didžiąją dalį mažų bankų, tai jiems jau yra taikomas mažiams bankams e, skirtas požiūris. Bet reikėtų įvertinti, kaip IPS reikėtų taikyti dideliems bankams. Tai mano manimu tikrai sumažina IPS teikiamus privalumus, e, nes galbūt maži bankai gali padėti gelbėti didįjį banką, bet vis dėlto e, pasiūlyme yra numatyta, numatyta didelė suma finansavimui. Manau, kad tikrai turėtume atsižvelgti ir į šią papildomą, šį papildomą e, IPS teikiamą saugiklį. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Ponui Garsan. Tikrai buvo labai įdomios diskusijos. Diskusijos turime tęsti ir ateityje. Taigi dabar penkių minučių pertrauka, o po to bus techninio lygio diskusijos šią temą. Komiteto posėdis bus pratestas trečią valandą. Dėkuoju.